Grazie, bonjour. Dėkuoju, labas rytas. Sveiki atvykę. Pone pirmininkė, ponio Rainerį, gerbėmėjai svečiai. Mes skiriame šią parlamentinę konferenciją tam, kad galėtume aptarti, kaip galima tapti lyderiais kovoje su klimato kaita. Tai yra pagrindinė mūsų tema. Ir pradėjus savo kadenciją ES institucijos pranešė valstybėms narėms, kad būtent šią temą jos ketina imtis rimtų iniciatyvų, siekiant pakeisti mūsų vystimosi modelį. Mes suprantame, kad tai yra aktu, labai aktuolus klausimas ir šiandien visi tai supranta. Supranta, kad reikia gelbėti mūsų planetą. Ir mes norime pasinaudoti kova su klimato kaita tam, kad valstybės narės ir ES galėtų ateityje geriau tvarkyti su iššūkiais ir aps, geriau apsaugoti savo socialinį modelį. Europinė ta parlamentinė savaitė vyksta jau devintą kartą Ir jos dalyviai žino, kad tai yra nepaprastai svarbus renginys e, ir jis reguliariai vyksta e, pagal Europos semestro e, planą. Ir dėkoju pirmininkaujančiai Kroatijai už jos veiklumą ir efektyvumą. E, nacionalinių parlamentų nariai turėtų dalyvauti priimant, mūs, priimant sprendimus dėl ekonomikos politikos Europos Sąjungoje. Nes suprantame, kad tai yra nepaprastai svarbu. Mūsų sprendimai veikia mūsų partnerius. Ir mes taip pat turime šiandien galimybę uh, perduoti Europos komisijai mūsų susirūpinimą dėl įvairių klausimų. Pastaruoju metu buvo padaryta nemažai pažangos. Europos komisija intensyviau beradarbiauja su Europos parlamentu, su nacionaliniais parlamentais, tam, kad paaiškintų, kaip veikia Europos semestras, semestras ir kaip galima būtų jo pasinaudoti pradėtos konsultacijos dėl to, kaip galima būtų supaprastinti ekonomikos valdysenos modelį, ypač biudžetui taikomos taisyklės kurios yra įtvirtintos augimo ir stabilumo pakte. Ir žinome, kad tas paktas yra labai sudėtingas. Ir žinau, kad jūs aptarėte e, visu, visus šios klausimus, tai diskusijos buvo naudingos ir galiu tik tai pasidžiaugti, kad e, Pagal Europos semestrą yra numatyta siekti tvaraus vystimosi tikslų. E, ir mes esame pasiruošę išgirsti piliečių labai susirūpinusi dėl socialinių ir ekologinių klausimų balsą. Ir e, padaryta pažanga e, tapo įmanoma todėl, kad e, mūsų piliečiai galėjo mums perduoti, pertikti savo nuomonę visais tais klausimais. Ir parlamentinė savaitė yra būtent tas renginys, kuriame mes galime toliau per, perduoti ži, piliečių siunčiamą žinę Europos institucijoms. Įsiklausyti į vienų kitų nuomonę, uh, turi padėti mums pasiekti kompromisų, kurie bus visiems naudingi. Ir kai kalbama apie Europos institucijas, negalima kalbėti vien apie Bruselėje esančias institucijas. Mes visi privalome suprasti, kad mums visiems tenka atsakomybė šioje ES institucinėje sąrangoje, kurioje nacionaliniai parlamentai užima nepaprastai vertingą ir svarbę vietą. Aš šiandien esu susirūpinęs dėl to, kad man atrodo, kad Europoje gali įvykti susiskaldimas dėl da, da, nacionalinės da, tapatybės, dėl kitų dalykų. Ir tai, da, mano galva, gali pakengti mūsų, da, mūsų ateičiai. Suverenumas yra reikalingas visiems, lygiai taip pat kaip ir solidarumas. Ir tas susiskaldimas, jį matome, tą rodo ir gyventojų apklausos nuomonės, ir tai, kad mūsų visuomeniai didėja neligybė ir kad, yra, kad ne visi gali pasinaudoti globalizacijos privalumais. Ir labai daug kam atrodo, kad da, da, globalizacija jiems nėra naudinga. Ir, jiems, ir, e, ir todėl Ir todėl uh, jie bijo visokiausių chimerų. Reikia suvienyti Europą nuo šiaurės iki pietų. Europa turi mažinti atstumus. Tų atstumų šiuo metu yra daug. Tarp rytų e, ir vakarų, tarp šiaurės ir pietų, tarp centro ir e, periferijos. Europos projektas, kurį e, įgyvendina visos ir ES ir nacionalinės institucijos, reikalauja uh, kad mes mažintume da, tuos atstumus. Būtų puiku, jei vieną dieną šiaurės problemas žmonės gyvenantis pietuose suvoktų kaip problemas, kurios ir jiems yra aktualūs. Ir tap, tas pats turėtų galioti ir kai kalbame apie pietų problemas. Ir labai dažnai pietų problemos nesusilaukia e, reikalingo dėmesio, ypač pietuose ar e, Europos rytuose. Neseniai lankiausi Suomijoje. Tai yra didelė, svarbi šalis, e, labai da, vertinga šalis. Gyvena da, joje 6 milijonai žmonių ir jie turi 1340 km sieną su Rusija. Ir jie saugo tą sieną. Ir tai yra, tą daro Europos pietų piliečių labui, kurie labai dažnai to nesupranta. Ir tas pats pasakytina apie problemas, su kuriomis susiduria uh, pietų šalės, nes e, da, jos, yra, jos saugo ES pietų sieną, kurią labai dažnai kerta migrantai. Tai ir pietų šalės patiria rimtų migracijos problemų ir turime joms padėti aktyviau. Turime mažinti atstumus. Atstumą tarp Briuselio ir nacionalinių parlamentų. savame suprantame, kad mes per šią kadenciją būsime lyderiais kovodami su da, uh, klimato kaita. Bet mes nieko nepasieksime, jei valstybės narės nederins savo darbo atvarkės su mūsų darbo atvarkė. Mums reikia bendro požiūrio ir dar kartą noriu pakartoti, turime visi susitelkę mažinti atstumus. Nes šiandien uh, suprantame, kad mums tenka didelė atsakomybė. Matome, kiek yra įtampos pasaulyje. Ir Europa turi tai reaguoti. Ir visi esame svarbus visi esame svarbus Europos valdysenos komponentai. Šiuo metu mums tenka spręsti daugybę klausimų, bet yra vienas ypatingai svarbus. Rytoj Europos vadovų taryboje, kaip jums yra žinoma, bus kalbama apie daugiametę finansinę programą kuri bus taikoma per kitus septynerius metus. Bus sprendžiama, kaip mes leisime turimus pinigus. Bus kalbama apie tai, ką mes norime finansuoti ir ko nenorime finansuoti. Ar norime finansuoti mažiau. Aš manau, kad e, Šioje diskusijoje nacionaliniai parlamentai turėtų dalyvauti aktyviai. Mes Europos parlamente manome, kad būtina, absoliučiai būtina finansuoti svarbiausias ES pro, programas - žemės ūkio politiką, sanglaudos politiką. Jei mes neturėsime pakankamai lėšų sanglaudai finansuoti, kaip mes mažinsime atstumus tarp mūsų šalių, tarp tų turtingesnių ir tų, kurios susiduria su problemomis. Ir kartu mums reikia lėšų, didelių lėšų, tam, kad galėtume įgyvendinti žalį į kursą. Visi turime įsitraukti į šį darbą. Teisingos pertvarkos fondas yra nepaprastai svarbi priemonė tam, kad mūsų įmonės neturėtų bankrutuoti, bet kad mes padėtume joms transformuotis kad niekas neprarastų darbo. darbo. Mes norime, kad žaliasis kursas padėtų mums kurti papildomų darbo vietų. Ir prasideda labai svarbi diskusija. Ir mes nenorime kad vyktų kažkokie virtualūs e, pinigų pervedimai iš vienos politikos į kitą. Ne, mes norime, kad valstybės e, narės galėtų įgyvendinti nustatytus tikslus. Ir ES biudžetas turi būti suvokiamas kaip galimybė mums kažką pakeisti. Pastaruoju metu daug su taryba kalbėjome apie tuos klausimus, kuriuos rytoj aptars valstybių vyriausybių vadovai. Mes manome, kad jei mes norime mažinti atstumus tarp šalių, jei norime, kad ES galėtų e, tapti lyderių pasaulyje, mes turime peržiūrėti pasiūlytus skaičius, nes mums reikia didesnio biudžeto, didesnių išteklių. Ir kaip ir jūs, mes norime kalbėti piliečių balsu. Nes piliečiai labai dažnai nesupranta, kaip veikia ES biudžetas, kaip jis yra naudojamas. Ir todėl turime paaiškinti piliečiams, įtikinti juos, kad ES padeda vystytis valstybėms narėms. Padeda formuoti tokią politiką, kad nedidėtų nedarbas, kad būtų mažinama neligybė, kad ES galėtų tvarkytis su globaliais iššūkiais, su kuriais šiandien susidurėme. Mums visiems tenka didelė atsakomybė. Ir aš manau, kad visi turime tai suprasti ir todėl jūsų nuomonė, ta, kurią aš sakysite šiandien, bus labai svarbi. Šiuo metu išgyvename klimato krizę. Visi e, suprantame, kad e, tai yra nepaprastai aktuolus klausimas. Ta supranta ir institucijos, ir piliečiai. Europos parlamentas yra tos ES lyderystės variklis, nes mes e, pirmieji paprašėme, kad ES siektų iki 2050 metų užtikrinti, kad jos ekonomikos poveikis klimatui būtų neutralus. Ir uh, norime, kad tai būtų įtvirtinta da, uh, atitinkamuose dokumentuose. Uh, Ir tai, kas e, įvyks e, per kelias ateinančias dienas bus nepaprastai svarbu, jau ypač kai mes galė, galvosime apie tai, kaip mums pavyks gyveninti Paryžiaus susitarimus. Ir mes norime, kad mūsų tikslai iki 2030 metų būtų sustiprinti, kad per kitą dešimtmetį CO2 išmetimai būtų sumažinti e, iki 55 procentų. Bet mūsų dar svarbesnės tikslas yra užtikrinti, kad vykdant visas šias reformas niekas nebūtų paliktas nuo šaly. Ir tai yra labai svarbus iššūkis. Nieko negalime palikti likimo valiai. Ne vienos šalies, ne vienos įmonės. Ir negalime leisti, kad kas nors prarastų darbą dėl mūsų veiksmų. Tai yra mūsų tikslas, kurį remia mūsų piliečiai, nes jie yra reikalingi mūsų visuomeniai ir ekonomikai. Mes turime suprasti, kaip mūsų, kaip mūsų biudžetas veikia ir socialinius klausimus. Europos komisija, kaip jums yra žinoma, neseniai pateikė pasiūlymą dėl žaliojo kurso įgyvendinimo. Europos parlamentas, kaip viena iš teisėkuros institucijų, turės įvertinti komisijos patiktus pasiūlymus. Ir mes lauksime komis, Europos komisijos pasiūlymų. Jų laukime mažiausiai 50 ir jie galėtų turėtų padėti mums įgyvendinti visus tuos tikslus, padėti mūsų įmonėms prisitaikyti prie pokyčių. Tam, kad galėtume susitvarkyti su visais šiais iššūkiais, turime nepamiršti socialinio matmens, turime kovoti su neligybė. Ir reikia suprasti, kad mes sugebėsime spręsti klimato kaitos problemas tik tuomet, jei nepamiršime ir socialinių klausimų. Klimato, kova su klimato kaita ir su neligybė. Štai, štai į ką turime, e, kam turime skirti ypatingą dėmesį, spręsdami šiandienos problemas. Pas, prie mūsų prisijungė šiandien daug svarbių svečių ir jie pristatė savo nuomonę apie taip, kaip galima būtų spręsti visas šias problemas. Mes turime politiškai aptarti visus šios klausimus. Ir turime suprasti, kad reikia politinės diskusijos ir mūsų apygardose, mūsų šalyse, tam, kad visi suprastume, kad mūsų laukia dideli iššūkiai ir turime visi susitelkti, kad galėtume juos įspręsti. Linkiu Jums gero darbo ir geros diskusijos, kurios įdėmiai klausysimės. Pone pirmininkė, linkiu ir Jums gero darbo ir tikiuosi, kad Jūs ir toliau žengsite kojo kojo su mumis. Ne tik tam, kad galėtume apsaugoti ES, bet ir tam, kad užtikrintumėt, kad visos, visos valstybės narės e, e, prisijungtų prie bendrų iššūkių sprendimo. Poštovani predsjedniče. Gerbiamas Europos parlamento pirmininkė, ponė Sasolį, gerbiami Europos parlamento, nacionalinių parlamentų nariai, pagrindiniai pranešėjai, ponė Navario, ponė Kanį, ponė Raiderį, gerbiamas e, Europos parlamento sekretoriaus pavaduotojų, ponė Vinklerį, regionų komiteto nariai ir e, socialinių reikalų komiteto nariai. Labadės. Na ir sveikinu Jūs visus e, Kroatijos parlamento vardu. Labai džiaugiuosi, kad šiandien Diskusijoje apie žalį kursą kalbame apie klimato kaitą kaip svarbiausia aktualiją ir to įtaką Europos socialiniai, ekonominiai ir biudžeto politikai. Visi sutinkame, kad klimato kaita šiandien mums yra pati rimčiausia problema didžiausias mums visiems kylantis uždavinys ir būtent mūsų kartai tenka didžiausia atsakomybė už šią problemą. Europos Sąjunga yra atsakinga už 10 procentų pasaulio CO2. Todėl šiandien mums tenka atsakomybė tapti lyderę pasaulyje kovojant su klimato kaita, pakeičiant energijos naudojimo įpročius, e, sustiprinant atsinaujinančią energijos šaltinių naudojimą ir e, siekiant klimato neutralumo iki 2015 metų, kaip jūs sakė ponas Sasolis. Man atrodo, kad mes visi suprantame, jog Europos žalesis kursas nuves mus į tikrą pokyčių ciklą. Naujasis žalesis kursas iš esmės pradeda Europos ekonomikos permainų etapą. Europa turi daug ekonomikos augimo potencialo, turime naujų rinkų, rink, e, verslo įmonių, vyksta daug technologinių pokyčių, kuriamos naujovės ateičiai. Tačiau ką mes turim labiausiai suprasti? Ogi tai, kad valstybės narės ne visos yra e, vienam lygmenyje perinant prie mažai emisijų e, išmetančios ekonomikos. Pradinis taškas nėra toks pat. Labai svarbu kalbėti apie socialinių požiūrių teisingus pokyčius, kad e, visi, visos valstybės galėtų veikti vienodomis sąlygomis. Žinoma, visi suprantame, kad tam reikės daug viešųjų, privačiųjų investicijų ir finansų. Ir apie tai mes privalome galvoti, dėrėdamiesi dėl naujų daugiamečių mm, sutarčių bazių ir finansavimo sistemų. Šiame procese svarbiausias elementas - socialinių požiūrių teisingas pokyčių mechanizmas. Jis turėtų padėti mobilizuoti 100 milijardų eurų regionams, nes būtent regionai patirs didžiausią pereimo prie e, mažai emisijų išmetančios ekonomikos kainą. Žinome, kad reikės keisti visą gyvenimo būdą, taigi darbas nebus lengvas. Reikės daug įsipareigojimų visų mūsų vardu. Mėly kolegos, Kroatija yra ta valstybė, e, kuri turi daug gamtinių išteklių, taigi mes suprantame, koks svarbus yra šis ambicingas planas. Šio ambicingo plano tikslai jau įtraukti į energijos plėtros tikslus 2013-2015 metams atsiprašau, 30-50 metams ir yra e, numatytas integruotas energijos planas iki 2030 metų. Akcentuojamas energetinis saugumas, tačiau tuo pat metu turim kalbėti apie tvarę energetikos plėtrą, vartojimo mažinimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Kol kas e, Kroatija e, viršyje ES vidurkį atsinaujinančių energijos šaltinių naudojime ir taip pat CO2 išmetimo požiūrių taip pat. Kroatijos maždaug 20-25 procentai energijos poreikių yra padengiama atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Mes siekiame, kad nuo 20 procentų būtų perėta prie 40 procentų E, naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir taip mes taptumėm lyderiais ES. Be to galvojame apie socialinius ir ekonominius mūsų planų aspektus. Suprantame, kad mūsų piliečiams labai rūpi, kiek kainuos visos tos permainos. Tuo tikslu kursime specialią programą. Joje bus numatytos visos energetinės priemonės, leidžiančios padėti skurdžiausiems uh, būstams skurdžiausiams šeimoms. Dėkoju Jums uždėmesi ir noriu pristatyti pirmąjį šiandien ryto pranešėją, poną Makanį. Jis yra specialus e, jungtinių tautų pranešėjas dėl klimatos ryties veiksmų. Pone Kanį, žodis. Labai ačiū, ponė Spykeri. Ačiū pirmininkė, kad mane pasikvietit Aš savo kalboje sutelksiu dėmesį į tai, kaip privatus sektorius galėtų išplėsti ir e, įgyvendinti viešojo sektoriaus e, planus ir veiksmus. Bet visų pirma, aš noriu pasakyti, kad e, didėjant, gilėjant klimato kriziai ir augant piliečių lūkesčiams iš mūsų pusės, 2020 metai turi tapti klimato veiksmų metais. COP26 ta, kuris vyks be kita ko ir Junktinėje karalystėje ir Italijoje, suteiks puikią progą e, numatyti planus, kaip įgyvendinti nulinės e, taršos ekonomiką. Šis parlamentas puikiai žino, kad e, dabar atsivelia svarbios ekonominės galybės mums. E, COP26 tikslas finansinė prasme yra labai aiškus. Reikia užtikrinti, kad visi prieimantis finansinius sprendimus atsižvelgtų į klimato pokyčių poreikį. Pradedant e, nacionalinėmis vyriausybėmis, perinant prie tarptautinių bankų, tarptautinių bendrovių ir aišku, taip pat privatus sektorius turi galvoti. COP26 strategija m, mm, prasidės mūsų ruoštų nuo paprasto pasiūlymo. E, žinant, kad šis parlamentas e, yra išsikėlęs, iškėlęs tarsi prievalę siekti nulinės taršos e, ekonomikos. Mes turime galvoti, kad būtų sukurta vadinamoji klimato fizika ir kad kiekvienas bankas, įmonė, draudikas, draudėjas, pensijų fondas ar investuotojas sukurtų planą tokiam pereimui prie netaršios ekonomikos. Nustatyti, kas yra kas ir kam tenka didžiausia atsakomybė ir su kuo siejama didžiausia rizika, e, turėsime galvoti apie pažangą trijose srityse - atsiskaitime, rizikoje ir uh, gražoje. Kiekvienu požiūriu ES lyderystė uh, ir darbas, pastangos bus e, nepaprastai svarbios. Pirmiausia, dėl atsiskaitimo. Seniai žinoma, kad e, viskas, kas yra išmatuojama, gali būti suvaldoma. Daugiau kaip prieš ketverius metus Paryžiuje, reaguojant į didžiojo dvidešimtuko lyderių prašymą, e, Finansų stabilumo valdyba sukūrė TCFD. Tai buvo privataus sektoriaus įmonių sukurtas fondas e, visose didžiose 20, didžiojo 20 valstybėse. Po pusantrų metų Hamburgo didžiojo 20 vadovų susitikime TCDF paskelbė rekomendacijas, e, kurios e, rodytų, kaip galima atskleisti finansinę riziką susijusią su klimatu. Ir dabar kalbame kad bankai, draudėjai, pensijų fondai ir investuotojai turintys uh, 135 trilijonų dolerių reikalauja, kad TCDF atskleistų įmonės, įmonių informaciją. Pasaulinės rinkos tikslas e, visus įsipareigojimus surašyti labai aiškiai ir nuosekliai. Dar kartą noriu pagirti ES vadovus. ES komisija praėjusiais metais priemė gairės dėl atsiskaitimo uh, dėl informacijos apie klimatus, to informacijos pateikimą. Praeitą mėnesį ponas Dombrovskis paskelbė e, reikalavimus įmonėms. Tai bus ES tvarių finansų strategijos pamatas, peržiūrint nefinansinio atsiskaitimo direktyvą, kurioje yra reikalavimai įmonėms numatyti. Kadangi jūs tą direktyvą renkite, aš noriu jūs paskatinti um, prisiminti TCFD darbą. Uh, E, tai yra e, naudinga e, sprendimams pasitarnausianti veiksminga informacija, joje yra kalbama apie informacijos atskleidimo standartus, įtraukiamos valdymo rekomendacijos, informacija apie strategijas, rizikos valdymą. Be to, ten yra atspindėtos įmonių, kurios turi gauti finansus nuomonės. Ir taip pat yra E, susilaukta visų stambiųjų bankų paramos, e, įskaitant e, visą ES finansų sektorių. Kiekviena pagrind, kiekvienas pagrindinis sisteminis bankas turi, turėjo pritarti TCFD sistemai. Ir dabar yra jungtinių tautų paskelbta, kad visi du 1275 CCDF pasirašę e, veikėjai turės e, atskleisti informaciją, nes kitaip jie galės būti pašalinti iš grupės. Kitas dalykas - rizikos valdymas. E, Tvarus finansai reikalauja geresnės klimato rizikos valdymo. Tai reikalauja atskleisti informaciją, kuri neapsiriboja šiandieniniu įmonės anglies dvideginio išmetimu, dabartiniai šiandienos skaičiais, rizikos valdyme turėtų būti galvojama apie ateities skaičius ir apie ateities planus įmonėse suvaldyti permainas. Anglijos bankas praėjusiu metu pabaigoje e, pirmasis iš reguliuotojų pradėjo tikrinti bankus ir žiūri, ar yra, e, žiūrint, ar yra sukurti E, planai sklandžiam pereimui prie klimatui nekenksmingų priemonių. E, tai e, yra politinė priemonė, kuri galėtų būti pripažįsta, pripažinta Ir suprantame, kad dažniausiai tokiu būdu galima išsiaiškinti įmonės ir verslą, kuris yra katastrofai skaitvė kenksmingas. Tai yra būdas pasirengti pereimui prie e, grinojo nulio iki 2050 metais. E, Anglijos bankas dirba su 50 kitų centrinių bankų ir bankų priežiūros institucijų visame pasaulyje, kuriant tų streso testų metodiką, kuri bus paskelbta visiems šį pavasarį ir mes džiaugiamės EBI e, ERCD ir kitų Eurosistemos bankų e, planus e, atlikti savo streso testus. Aš galiu tik tai pabrėžti, kad tie testai ne tik parodys, kaip rizika yra valdoma, bet taip pat sustiprins mūsų bankininkystės sistemos konkurencingumą ir optimaliai padidins Europos klimato politikos poveikį. Dar vienas elementas, apie kurį aš norėjau pakalbėti, yra graža. Kaip aš jau sakiau, perėjimas prie grino nulio e, atveria daug ekonominių galimybių, tai darys įtakos visiems mūsų ekonomikos sektoriams, bet tai nėra taip paprasta, kaip kad, pavyzdžiui, paremti žaliasias technologijas, kas jau yra daroma keletą metų. Įmonės, kurios perina prie grinojo nulio taršos rytyje, turėtų būti skatinamos, joms turi būti e, tai pelninga daryti. E, E, tie, kurie prisideda prie klimato gelbėjimą, pažiūrėjau, pensijų fondų ir panašiai, jie turės parodyti, ar jų klientų pinigai, ES piliečių pinigai yra investuojami į e, tai, apie ką tas bankas, ką tas bankas deklaruoja kaip savo vertybės. E, mes e, matome, kad dabar dažnai socialiniai ir valdysenos klausimai dominuoja daugelio fondų politikoje. Apie klimato kaitą neretai ir nedažnai yra kalbama, o mes turime reikalauti, kad tai būtų padaryta. Taigi aš džiaugiuosi ir džiaugčiausi, jeigu ES <clears throat> taksonomijos rytyje daugiau dirbėtų, tai būtų labai svarbus žingsnis į priekį, tačiau taip pat turime būti atsargus, kad ištisos pramonės šakos nepatektų į juoduosius sąrašus. Mes turime galvoti, kaip paremti visas įmonės. Turime ieškoti ne juodų, bet pilkųjų vadinamųjų spalvų. Ir Keletas yra būdų kapitalo tiekėjams įvertinti pasirengimo lygį, įmonių pasirengimo lygį permainoms. Pagrindinis faktorius yra turto procentinė dalis, kuri yra atskleidžiama pagal ES e, informacijos atskleidimo standartus. Kitas svarbus žingsnis e, - išmatuoti turto E, dalį, kuri yra suderinta su Paryžiaus klimato įsipareigojimais. Taigi e, e, turime aiškiai matyti, ar perimas prie grinojo zulio vadinamojo, nulio vadinamojo atitiks tuos įsipareigojimus. Kitas dalykas. Turime sukurti trumpalaikius įsipareigojimus, kaip pažangą įvertinti Ir taip pat turime įvertinti vadovybės gebėjimą dirbti ir sugebėjimą atsiskaityti. Na ir žinoma, sudėtingiausia yra tą informaciją surinkti ir pasverti uh, portfelio um, prisitaikymo prie klimato šilimo stabdymo poreikių. Uh, ta informacija yra laisvanoriškai atskleista tokių, pavyzdžiui, įmonių kaip AXA ar Alliansas ir kai kurių kitų Europos firmų. E, dabar e, TCFD grupė galvoja, kaip išmatuoti e, kitų įmonių galimybės ir kiek jos iš tiesų yra pasirengusios perėti prie vadinamojo grinojo nulio taršos. Taigi mums reikia dabar Europos lyderių, reikia geresnio požiūrio į e, pasaulio plėtros institucijas ir klimato uh, E, gynimo institucijas. Baigdamas noriu pasakyti, supraskit mane teisingai, ES pastangos duoda rezultatų. Klimato krizė didina spaudimą visoms pasaulio vyriausybėms, o siekis pereiti prie grinojo nulio taršos reiškia, kad lūkesčiai siejami su pasaulio finansų sistemomis nuolat keičiasi. Kaip buvo dažnai sakome pasarasias savaitės, tvarus finansai yra nauja interneto sistema tarsi naujas atradimas pasauliui. Tai e, atveria nepaprastai didelį potencialą ir mes privalome jį išnaudoti. Sistema yra kuriama, tačiau turime labiau pasistengti, kad jos perspektyvos būtų panaudotos. E, E, pirmieji laisvanoriški veiksmai, kurių jau pastebėjome, yra mus džiugina, tačiau akivaizdu, kad reikia įsipareigojimų, reikia, kad parlamentai priimtų sprendimus ir privatus sektorius turi prisijungti. Kitas dalykas. Mes suprantame, kad veikimo galimybės yra ribotos. E, sėkminga finansų sistema yra labai svarbi, tačiau jos vien nepakanka. Mes kalbėjome apie žaliojo atšilimo potencialą e, Suprantame, kad bijome, jog temperatūra e, gali viršyti 3 ar 4 laipsniais e, temperatūras, kurios egzistavo prieš industrinių laikotarpių. Ir tai yra labai rimta problema. Kitas dalykas. Uh, E, jeigu neturėsime koordinuotos aiškios veiksmų programos, reikės ieškoti paprastesnių sprendimų, pavyzdžiui, meninės priekybos pokščių sistemą, arba staiga reikės protekcionizmo, kuris neleis sklandžiai įgyvendinti numanytų permainų. Galiu pasakyti, kad šio parlamento veikimas ar neveikimas padės arba pakenks kitų pasaulio valstybių vadovams įgyvendinti uh, su COP26 siejamus e, tikslus. Kaip sakiau, COP26 vyks e, Anglijoje ir Italijoje ir mes tikimės, kad bus išnaudotas visos galimybės ir klimato kaita bus suvaldyta. Ačiū. So, good morning everyone. Um, I'm on duty. Labas rytas visiems. Atrodo, aš pirmininkausiu tolesnė sesijos daliai. Tikiuosi, kad intensyvios diskusijos vyks. E, Makarnis 50 pilkų e, atspalvių dabar paminėjo Airijoje, tuo metu apie 40 atspalvių buvo kalbama. Taigi įdomi perspektyva. Kitas mūsų kalbėtojas yra Guy Ryder. E, TDO atstovas, generalinis direktorius, 10 minučių jums skiriama. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti parlamentui ir e, Kroatijai pirmininkaujančiai už galimybę šiandien čia pasakyti. Man didžiulė garbė. TDO e, drąsina, įgalina ir įkvepia bendradarbiavimą su ES. Ir tai yra įmanoma tik tai todėl, kad mes turime bendrų vertybių, tokių kaip socialinis teisingumas, solidarumas ir teisingumas, bendri metodai, e, socialinė partnerystė. Bet taip pat mes esame kartu pasirengę prisimti naujų iššūkių ir galimybių. E, šiandien TDO e, švenčia šimtmetį, o Europos sąjunga su parlamentu ir naujaja komisija pradeda dirbti su naujaja ambicinga programa ir kovoti su naujais iššūkiais kur, ir taip pat kurti geresnę ir tvaresnę ateitį Europai ir pasauliui. E, mums labai svarbu, kad spalį Europos taryba e, pasveikino TDO šimtmečio deklaraciją ir tiksliau būsimą darbo deklaraciją. Tuo pat metu e, Europos komisija pristatė Europos žalėjį kursą ir tai yra jos vidaus ir išorės politikos kaip ir pagrindas. Taigi dabar e, norėčiau pasidžiaugti ES įsipareigojimu pasiekti klimato neutralumo iki 50-ųjų metų. Kai kurie vis dar neigia, kad klimato kaita yra žmogaus veiklos rezultatas. Tačiau turėtume pamiršti, kad ta veikla dažniausiai susijusi yra su darbu ar darbo aplinka. Na, iš tikrųjų mes jau atsiliekame. Jungtinių tautų e, generalinis sekretorius nepraleidžia menkiausios progos priminti, kad klimato kaita e, yra spartesnė už mūsų pastangas čia dedamas ir e, COP25 Madride tai tikrai tik tai mūsų atsilikimą parodė. E, nuo 2000 iki 2015 metų 23 e, milijonai darbo metų bus prarasti dėl žmogaus veiklos jeigu pažvelgtume į priekį, TDO prognozuoja, kad iki 2030 metų 2 procentai visų darbo valandų pasaulyje bus tiesiog prarasta, nes kažkur tai pasaulyje tiesiog per karštą bus dirbti, o tai reiškia 72 milijonus etatų prarastų. Klimato kaita bus katastrofiška ir negrižtama. Lygiai taip pat ir visuomenės nuomenė gali turėti tokių, e, po, tokio pat poveikio. Visai e, neseniai e, buvo manoma, kad reikia pasirinkti arba augimą, arba tvarumą. Tačiau labai gerai, kad šiandien jau atsisakoma šios nulinės sumos žaidimų paremto požiūrio. Dabar jau pradedama suvokti, kad e, užimtumui taip pat naudingas yra klimato neutralumas. TDO 2018 metais parengė pranešimą, e, kuriame e, nurodoma, kad 24 milijonai naujų darbo vietų bus sukurta, 6 milijonai darbo vietų bus prarasta dėl žalinimo. Tai reiškia 18 milijonų naujų darbo vietų iki 30-ųjų bus sukurta ir daugiausiai tai bus padaryta statybų, gamybos ir atsinaujinančios energijos srityje tų naujų darbo vietų sukurta. Neturėtume e, prarasti e, tikėjimo, mums ateitimi, mums reikalingas taip pat ir požiūrio pasikeitimas ir čia jau žalėsis kursas mums labai svarbus. Keletą žaliojo e, susitarimo, žaliojo kurso bruožų norėčiau dabar aptarti. E, pirmiausia, ES kalba apie teisingą perėjimą. Ne visi čia vienodai yra pasirengę tą naują iššūkį e, priimti. Būtent todėl dabar Europos strategijoje pirmiausia dėmesys skiriamas žmonėms, prioritetas regionams, pramonėms ir darbuotojams, e, kurie susidurs su didžiausiais iššūkiais. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Mano manimu, jeigu pereimas prie prie naujos klimato eros nebus teisingas, jis tiesiog neįvyks. Mes e, matėme, kokie įvykiai vyko Europoje dar visai neseniai dėl to. Ir ko gero, priešinimasis e, tam yra tiesiog kaip kirtimas šakos, ant kurios sėdime. Tačiau ar nuostabu, ar turėtume stebėtis, kai milijonai žmonių labiau susirūpinę tuo, kaip jie išgyvens iki mėnesio galo. Piliečiai negali būti palikti vieni tokioje situacijoje. Rugsėjo mėnesį Junktinės tautos e, globalaus, globalaus klimato viršūnių sustikimo metu e, generalinis e, sekretorius pradėjo, tiksliau paskelbė klimato veiksmų užimtumui iniciatyvą. Taigi Europos, Sąjungos, e, Europos Sąjunga turi savo žaliai kursą, tačiau e, pasaulyje taip pat e, vyksta tam tikri procesai. Labai svarbu yra laikytis 30 metų tvarios plėtros darbo atvarkės. Niekas neturi būti paliktas nuo šalyje perinant prie klimato, klimato naujos klimato neutralios ekonomikos, lygiai taip pat niekas negali būti paliktas nuo šalyje, kuriant e, ateities veiksmus. Žalesis e, kursas pripažįsta, kad e, pokyčiai pareikalaus didžiulių investicijų ir tam yra rengiamasi. E, tam yra rengiamasi kombinuojant viešasias ir privačias lėšas, yra sukūriamas teisingo pereimo fondas. Ir čia jau ES sprendimų e, prieimėjai turės nuspręsti, ar surinktos lėšos bus pakankamos. Mark Carney E, tapo Junktinių tautų klimato veiksmų ir finansavimo specialiuoju pasiuntiniu. Ir mes ką tik tai išgirdome ir jo nuomonę. Aš taip pat norėčiau šiek tiek jį papildyti. Besivystančios ir kylančios ekonomikos įsivaizduoja, kad Europa pasiekė savo klestėjimo per e, taršą, per CO2. Ir štai dabar yra manoma, kad ES turi taip pat prisidėti prie finansavimo. Ir štai dabar Europos žaliasis kursas turėtų būti Europos vidaus ir išorės politikos pagrindu. Ir ko gero pasaulis iškastinių kūrų besiremdamas ateities e, neturės. Klimato teisingumą reikia derinti su klimato finansavimu. Reikia įtikinti žmonės, kad jų laukia geresnė ateitis žalesnėme pasaulyje. Aš vieną konkretų pavyzdį pateiksiu. 2008 metais COP14 Lenkijos, Lenkijoje metu e, susitikau su Silezijos e, kalnakasių atstovais. Aš kalbėjau apie tai, kad reikia siekti klimato neutralumo ir atsisakyti iškastinio kūro. Ir galiu pasakyti, kad aš jų neįtikinau. Ir ko gero pats savęs tuo metu neįtikinau. Ogi todėl, kad tuo metu nebuvo jokios alternatyvos, nebuvo jokio teisingo pereimo, jokių investicijų, jokios ateities. Ir būtent tokios klaidos mes negalime sauliaisti kartoti. Mums reikia patikimaus perėjimo projekto geresniai ateičiai. TDO šimtmečio deklaracija kalba apie investicijas į žmonės ir į ateities darbus. Ir manau, kad dėl to ES ir tada jo sutarė. Ir tuo bus paremtas mūsų ilgas istorinis ir tolesnis bendradarbiavimas. Dėkuoju uždėmesi. Hvala lijepa. E, ja bih sada pozdravio. Labai dėkuoju. Dabar aš norėčiau suteikti žodį kitai mūsų viešniai, poniai Emai Navaro, ji yra Europos investicijų banko pirmininko pavaduotoja. Prašome, ponia Navaro, jūs turite 10 minučių. Good morning, and I want also. Labas rytas. Ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už, šį, e, už kvietimą dalyvauti šiame renginyje ir pasakydamas, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai vaidina e, svar, labai svarbu vaidmenį įgyvendinant tą pertvarką, kurios mes siekiame Europoje tam, kad mūsų poveikis aplinkai būtų nulinis. Mūsų tikslas yra labai aiškus - klimato neutralumas ir pertvarka, kuri būtų sąžininga ir teisinga ir nieko nepaliktų, tokia, kuri nieko nepaliktų nuo šaly. To nori mūsų piliečiai, ypač jaunimas. Jie reikalauja, kad mes kuo skubiau reaguotume į nepaprastą klimato padėtį. Mes parengėme jau veiksmų planą, kuris padėtų mums įveik, įgyveninti visus šios tikslus. Jis vadinasi Europos žalėsis kursas. Ir taip pat ir Europos žaliai teisės aktą, kuris turėtų suteikti teisinį aiškumą. Visi turime žengti kojo kojon ir suprantame, kad mūsų laukia sudėtingas kelias ir mes turėsime kartais priimti sudėtingus, sunkius sprendimus. Mūsų ekonomikos pertvarka yra kompleksiškas, sudėtingas procesas. Mes turėsime iš esmės keisti ir savo ekonomiką, ir gyvenseną. Kaip ką tik sakė ponas Karni, finansavimas vaidins nepa, e, nepaprastai svarbu vaidmenį įgyvendinant šią pertvarką. Apie tai aš ir pakalbėsiu šiandien. Aš kalbėsiu apie tai, kaip finansai E, ir konkrečiai Europos investicijų bankas galėtų prisidėti prie ES pastangų e, įgyvendinant Europos žaliai kursą. Mums trūksta šiuo metu žaliųjų investicijų. Mums reikia didžiulių investicijų tam, kad galėtume parengti naujas technologijas ir gyvendinti, deža, uh, sukurti žalę ekonomiką. Europos komisija, komisijos skaičiavimais uh, Tam, kad galėtume pasiekti klimato ir energetikos tikslus iki 2030 metų, mums reikės surasti papildomai 260 milijonų kiekvienais metais. Ir į tą skaičių nepatenka mūsų planai susijęs su Europos žaliuoju kursu ir su, do, su didesniais CO2 išmetimų mažinimo tikslais. Akivaizdu, kad ne viena valstybė narė savo šali, e, lėšomis nesugebės e, investuoti į visus šios tikslus. Įmonės, e, privatus sektorius ir bankai turės prisidėti prie šių investicijų. Todėl mums reikia tokios finansų sistemos, kuri nukreiptų savo finansavimą į tvarius projektus. Ir mes turime taip pat suteikti labai aiškias gairias investuotojams. Kitaip tariant, mums reikia užtikrinti, kad tvarumas būtų pagrindinis vertinimo rodiklis, kai priimami sprendimai dėl investicijų. Europos investicijų bankas turi tvarių investicijų planą, kuris turi padėti investuotojams priimti informaciją, duomenimis pagristus sprendimus dėl, to, dėl tolesnių investicijų. Šis dokumentas pagrystas yra patikimais duomenimis ir bendrais standartais. Nesuprantame, kad reikia ne tik didinti investicijas į aplinkosaugą, bet ir užkirsti kelias skai, e, susiskaldimui. Žalėsi, žalioji taksonomija yra nepaprastai svarbi e, kapitalo rinkoms. Mes rėmėme techninių lygmenių taksonomijos sukūrimą ir mes remiame taip pat Teisėkos institucijų priimtą sprendimą dėl taksonomijos gruo, gruodžio mėnesį. Mes jau esame pasiruošę ją taikyti ir toliau mes galėsime jūs konsultuoti, kai bus rengiami deleguoti aktai dėl tvarių investicijų platformos. Bet mes matome, kad finansų sektorius jau pradėjo keistis. Turto valdytojai vis dažniau atsižvelgia į aplinkosaugos, socialinius ir valdysinos rodiklius, pasirinkdami, kur investuoti kai, a, kai kuriuose šalise da, net yra nurašomas da, toksiškas neveiksnus da, turtas, da, periorientuojant lėšas į da, tvaresnius projektus. Ir taip pat ruošiamasi yra da, atsparumo da, klimato kriziai da, testams. Ir klimatas bus nepaprastai svarbus da, a, rodiklis. A, vertinant įvairių projektų tvarumą. Tai ponia Lagarta apie tai kalbėjo. Daugia šaliai ir viešieji bankai taip pat gali būti labai svarbi priemonė siekiant mums surasti reikalingą finansavimą pertvarkai finansuoti. Ir mes galime nukreipti kapitalą į tvarias investicijas, parodydami investuotojams, kad tenai tos, tie projektai yra perspektyvūs. Ir mūsų bankas gali veikti kaip katalizatorius. Mūsų rizikos mažinimo priemonės ir vertin, rizikos vertinimo priemonės gali padėti investuotojams, gali padidinti kai kurių projektų patrauklumą ir taip sudominti investuotojus. Europos investicijos banko tolesnės kelias yra visiškai aiškus. Mes visiškai esame įsipareigoję, pasiryžę remti Europos žaliojo kursų gyventinimą ir CO2 atžvilgių neutralios ateities E, kūrimą. Mes tikrai esame ES bankas ir mes suprantame, kad visos šios investicijos yra nepaprastai svarbios, kuriant gerovę klėstėjimą ateityje. Ir mes esame pasiruošę remti e, e, visus minėtos tikslus. Ir iš tikrųjų pradėsime jau ne nuo nulio. Jau ilgą laiką mes galvojame apie klimato kaitos mažinimo E, tikslus. Nuo 2012 metų mes suteikėme daugiau nei 170 milijardų eurų, e, skiriame klimato veik, e, kaitos mažinimo ir aplinkosaugos ekologinio tvarumo projektams ir tai padėjo mums pritraukti papildomai 600 milijardų papildomų investicijų. Taigi mes esame didžiausias investuotojas į klimato projektus. Be to mes turime ir žaliųjų obligacijų rinką, kurios potencialas yra didžiulis. Ta rinka buvo sukurta 2007 metais ir mes prisidėjome prie jos plėtros. Nepaisant tokios mūsų patirties akivai, ir padarytos pažangos, akivaizdu, kad šiandienos iššūkių mastas yra toks, kad turime dirbti aktyviau. Elgtis taip, kaip elgėmės iki šiol, nepakanka. Ir būtent todėl praeitų metų lapkritį mes nusprendėme E, dar labiau sustiprinti mūsų įsipareigojimus dėl klimato ir veikti dar aktyviau kaip ES klimato kaitos mažinimo bankas. Ir mūsų da, e, e, misija yra aiški. Pirmiausia, mes įsipareigojame iki 2025 metų 50 procentų visų skiriamų paskolų skirti būtent klimato kaitos mažinimo tikslams. Ir vienas milijardas bus skirtas moksliniams tyrimams. Ir praeitais metais mes 34 procentus visų savo skirtų paskolų skiriame veiksmams susijusim su klimatu. Taip pat mes norime derin, uh, užtikrinti, kad visi mūsų veiksmai atitiktų Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus. Uh, Tai yra labai svarbu, nes da, būtų tikrai neprotinga viena vertus da, siekti gerinti aplinką, o kita verta finansuoti veiksmus, kurie jai kenkia. Ir mes pradėjome, da, ir todėl mes nusprendėme nebefinansuoti iškastinio kūro projektų, skaitant ir gamtinių dujų projektų, da, ir tą finansavimą nutrauksime da, 2021 metais. Ir mes taip pat esame pasiruošę remti e, teisingos, teisingą pertvarką. Klimato tikslai ir te, e, teisinga pertvarka yra e, dvi to paties medalio pusės. Ir mums pavyks pasiekti plataus užmojo aplinkosaugos tikslų tik tuomet, jei uh, mes vykdydami reformas nieko nepaliksime nuo šaly ir užtikrinsime, kad ta pertvarka būtų teisinga. Todėl turime skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, nes socialinis matmuo yra nepaprastai svarbus. Todėl mes Taip pat esame pasiruošę būti Europos komisijos pagrindiniu partneriu įgyvendinant teisingos pertvarkos mechanizmą, kuris buvo neseniai pristatytas visuomeniai. Mes esame pasiruošę mobilizuoti privačias ir viešas investicijas į tuose regionuose, kurie šiuo metu priklauso nuo iškastinio kūro. Ir savo investicijomis e, esame pasiruošę. Da, prisidėti prie da, nuo anglės priklaus, priklausančių regionų ekonomikos restruktūrizavimo. EIB yra pasiruošęs aktyviai prisidėti prie žaliojo kurso įgyvendinimo ir padėti ES institucijoms ir kitiems partneriams surasti jiems reikalingą finansavimą tam, kad galima būtų už, pasiekti klimato neutro, ekonomikos neutralos poveikio klimatui ir tvarumo tikslus. Taip pat esame pasiruošę dalyvauti da, da, poveikio klimat, klimatui mažinimo, kitose poveikio klimato, klimatui mažinimo priemonėse. Nepaisant to, kad problemos yra didelės, nepamirškime, kad visos tos investicijos sukuria naujų galimybių ir mes turime pasinaudoti nepaprastai mažomis palūkonų normomis tam, kad galėtume suteikti papildomą pagreitį mūsų ekonomikai ir padėtume jai. De, de, de, tapti tvare. Ir mes, jūs galite pasikliauti mumis. Ir mes esame patikimi jūsų partneriai šiame kelyje. Ačiū, ponė Navaro. Girdėjote visus tris kalbėtojus. Dėkoju e, visiems, kurie buvo su manimi ir dė... pakviesiu pana Milosevič prieiti arčiau. Pereisim prie šio ryto interaktyviosios dalies. Man atrodo, kad visi šį kolegą pažįsta čia. Demago Ivan Milosevič, Kroatijos parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkas. E, šiai diskusijai mes kartu pirmininkiausime. Laiko yra, taigi galėsim visų pasiklausyti. Pirmiausia, aplinkosaugos komiteto e, kol pirmininkas mano kolega, ponas Kafa. Jis pradės diskusijas. E, Ačiū. Aš norėčiau prancūziškai kalbėti, nes bus verčiama. Ponas ir ponai, labai džiaugiuosi šiandieninę diskusiją. E, įdėmiai klausiausi visų kalbėjusių ir dabar trumpai per 2-3 minutės pabandysiu aptarti, kas Europos parlamente manoma apie žalėjį kursą mes esame didžiulė dauguma manančių, kad e, žaliasis kursas turi būti patikimas ir teisingas. Ką reiškia patikimas? Finansiškai pirmiausia tvarus. Mes EIB e pertvarkymą į klimato banką visapusiškai palaikome. Mes e, visiškai palaikome EIB pirmininko pastangas šioje srityje. Taip pat e, mes už e, taksonomiją prisidėjome prie šios iniciatyvos taip pat, tai yra Europos gramatika, taip sakant, visoms finansinėms rinkoms, bet taip pat finansiniams operatoriams, tokiems kaip pavyzdžiui e, bankai, centriniai ir kiti. Ką reiškia patikimumas? Patikimumas susijęs yra ir su ES biudžetu, dėl kurio šiuo metu deramasi. Būtent todėl Europos parlamentas e, yra už nuosavus žaliuosius išteklius, kurie susiję irgi su pereimu. Taigi patikimumas yra susijęs su finansiniais elementais, jais remiasi. Ir čia galiu jūs tik patikinti, kad šio parlamento frakcijų dauguma aktyviai veikia šioje srityje. Kitas e, patikimumo aspektas yra pramoninis patikimumas. E, galima puikių planų turėti, klimato neutralumą iki 50 metų, e, minus 55 procentai iki 30 metų, tačiau jeigu tam nėra pramoninių sprendimų, nėra e, grandin, verčių grandinės, tai visa tai liks popieriuje. Būtent todėl mes dirbame kartu šiandien su Europos komisija tam, kad parengtume pramoninę strategiją ką reiškia stiprus europinis pramoninis pagrindas, ką reiškia netaršumas e, jos, e, ką tai reiškia automobilių, cemento statybos pramoniai, ką tai reiškia e, Europos pramoniai, kuri yra lyderė Europ... pasaulyje, tiksliau. Būtent todėl Europos parlamentas labai palaiko uh, CO2 e, korekcijos pasienyje mechanizmą. Taigi, jeigu dabar e, klimato reikalavimai auga ir auks, o tai yra akivaizdu, reikia užtikrinti, kad egzistuos mechanizmas užtikrinantis vienodas taisyklės e, visiems Europos pramonininkams. Kitu atveju bus delokalizuojama, e, delokalizuojama ne, ne tik CO2, bet ir darbo vietos. Taigi e, reikia pramoninio ir finansinio patitikimumo. Na ir paskutinis aspektas - teisingumas. Pone Raideri, jūs kalbėjote apie teisingo pereimo mechanizmą. Jeigu tiksliau Europa numatė tokį mechanizmą, todėl kad Europos parlamentas jo prašė. Taigi ši iniciatyva kilo Europos parlamente, e, o mechanizmo tikslas yra dvigubas - socialinis ir teritorinis teisingumas. Mūsų manimų šis mechanizmas turi orientuotis į tuos regionus, kuriems labiausiai to reikia. Ir tai turi būti paremta susitarimu. Tai yra neturi būti subsidijuojama ar finansuojama be jokio atlygio projektai. Tai turi būti siejama su vietos teritoriniu, regioniniu e, teisingo pereimo planu. Būtent tai ir pasiūlė Europos komisija. O tai reiškia, kad būtų didesnis finansavimas, bet tuo pat metu vietos lygių rimtesni įsipareigojimai turėtų būti tam, kad būtų stimuliuojami. E, pokyčiai e, siekiant klimato neutralumo. Aš manau, kad dar čia yra ir kitų e, daug konkretų aspektų, kurių dabar neturiu laiko aptarti, bet jau nekartą esu sakęs nacionalinių parlamento atstovams, valstybės ir regionai e, kurie labiausiai galbūt pajus tą pereimą, e, gali tikėtis mūsų parlamento paramos. reikia mokslinio bei pramoninio patikimumo. Neturėtume rinktis tarp klimato neutralumo ir užimtumo. Ko gero, e, negalime leisti tokios situacijos, kai viena pusė Europos eis klimato neutralumo link, o kita pasisiliks nuo šalyje. Tai netoleruotina. Ačiū. Dabar aš gavau įsakymą pirmiausia išklausyti visų sėdinčių salėje, o paskui grįšim prie tribūnos. Ačiū visiems, kurie užpildėte pasisakymo formą. Dar galite užsirašyti, nors laiko jau lieka labai nedaug. E, po porą minučių e, suteikiu žodį ir dabar ponas Michelbach. Mėly kolegos ir kolegės, mes Europoje skelbiamės esantis lyderiai E, gyvendinant įvairias priemonės kovai su klimato kaita, tačiau turėtume būti atsargesni, kad neišsikeltumėm neįgyvendinamų 2050 metams tikslų dėl ES ekonominių priežasčių, nes ekonominis pagrindas gali būti e, neįmanomas parengti. Mes e, labai gražiai kalbam apie tai, kad esam vieningi e, siekiant klimato neutralumą, bet mes nacionaliniu lygmiu turėsime realiai įgyvendinti e, konkrečias ekonominės ekonomikos priemonės e, kurios turėtų pasitarnauti kovai su klimato kaita. Struktūriniai pokyčiai brangiai kainuoja ir mes turėtumėme apie tai galvoti. ES piliečiai ir įmonės turės nešti didelę naštą, aš kalbu ekonominę, socialinę naštą ir tai turės būti ženkliai E, ten bus išgyventa labai daug permainų. Suprantaskime, kad šiame procese bus daug pralaimėjusių ir mes turėtumėm labai sąžiningai žmonėm pasakyti, mes Vokietijoje pradedam eiti labai sudėtingą kelią. Tuo pat metu mes norim atsisakyti ir atominės energijos, ir anglies energijos. Vokietijos federalinė kanclerė Merkel e, kalba apie tai, kad iki 2030 metų 55 procentų atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas e, bus išplėstas. Mes e, kalbam apie tai, kad tokiu būdu e, ras, tam tikslui rasime pinigų, bet tai bus labai sudėtinga. Ir finansų rinkos turės be abejonės pritaikyti e, savo veiksmus, e, kad tokie tikslai apskritai taptų realūs. Todėl aš labai tikiuosi, kad kai mes kalbėsime apie priemonės kovai su klimato kaita, mes atsižvelgsime į stabilumo kriterijus ekonomikos ir finansų rinkoje, jų laikymas ir mes turėtume sugriežtinti finansų rinkų reglamentavimą. Investicijos turėtų uh, būti orientuotos į daugelį e, perspektyvų, ne tik į ekologinę e, perspektyvą. Mes taip pat turim užtikrinti finansinį stabilumą ir aišku, mes turime prisitaikyti prie būtinybės siekti inovacijų ir naujovių. Ačiū. Toliau ponė Tilyje iš Prancūzijos. Merci beaucoup, madame. Ačiū, pirmininkė. Šiandien mokslininkai tarpusavėje sutarė ir mes tarpusavėje sutarėme dėl to, kad reikia spartinti savo pastangas, intensyvinti pastangas kovoje su klimato kaita. Ir šiandien e, reikia dabar e, suprasti, kad mūsų laukia didžiulis iššūkis, kuriam reikalingas rimtas finansavimas, bet lygiai taip pat reikia pagalvoti apie metodą. E, kolega Paskal Konfan jau apie tai kalbėjo, mums reikia patikimumo, mums reikia finansinio patikimumo, pramoninio patikimumo. Bet lygiai taip pat reikalingas ir teisės aktų leidėjų patikimumas. Pirmiausia, juk esame teisės aktų leidėjai. Taigi čia reikia gerai pagalvoti apie metodą. Nebegalime toliau savo leisti dirbti paraleliai tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų. Mes turime e, suvokti, kaip e, galime bendrai e, dirbti kaip tuos pačius e, projektus e, e, kartu stiprinti, kaip kovoti su klimato kaita ir siekti klimato neutralumo. Taigi dabar norėčiau kreiptis į visus ir paprašyti pagalvoti apie tai, kaip galime dirbti kartu, apie metodą pagalvoti. Taip pat noriu pasakyti, jeigu turite konkrečių klausimų tribūnoje sėdintiems svečiams, tiesiog pasakykite, kad juos kreiptės. Toliau ponas Pop iš Rumunijos. Tai Gerbiami Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, man atrodo, kad mes visi pritarėme E, toli siekiantiems tikslams klimato kaitos srityje. Ženklus finansavimas yra reikalingas žaliojo kurso prioritetų įgyvendinimui ir jau dabar mes turime pareikšti, kad tai privalo neįtakoti struktūrinių ir saglūdos fondų. E, be to, kai mes skaitome įvairias prognozes ir studijas, e, matome, kokie tikslai yra keliami 30 ir 50 metams atskiroms valstybėms narėms. Ir būtinas finansinės išlaidos turėtų būti numatytos ir ir įtaką nacionaliniams biudžetams e, Matome, kad e, šių prioritetų vėlinti negalime, mes turime juos nedelzami gyventi, bet supraskime, kad perimas prie ekologiškos ekonomikos brangiai kainuos kiekvienai valstybei nariai, priklausomai nuo valstybės specifikos ir jos išsivysimo lygmens. Taip pat turime nepamiršti, kad kurios valstybės narės dar turi daug investuoti į infrastruktūrą, tai irgi reikalauja finansų. Taigi žaliojo kurso įgyvendinimas turėtų būti e, derinamas su socialiniais ir finansiniais kaštais ES. Mano klausimas klausimas yra toks. Kaip ES ketina elgtis komerciniu lygmeniu santykiuose su kitomis pasaulio ekonomikomis, e, kurios neprisijungs prie žaliosios politikos ir ekologiškumo priemonių? Ačiū. Toliau iš Suomijos kolega Var Varkiainen. Ačiū. Mes e, įkvepiančių uh, kalbų girdėjome. Atrodo, kad nuomonės Europoje keičiasi. Tai rodo, kad e, keičiasi ir vertybės, ir lūkesčiai. Tai yra dar svarbiau, nes rinkos ekonomika lūkesčiai varo į priekį. Pereinimas prie iškasamojo kūro nenaudojančios ekonomikos e, užtrunka ilgai. Tam reikia iš esmės perorientuoti investicijas. O tai priklauso nuo investuotojų lūkesčių. Žinoma, Europos investicijų banko politika tam turi tiesioginės įtakos. Tačiau svarbiausia, kad firmos ir investuotojai galėtų numatyti ateitį, kurioje būtų nebepatrauklu e, gyventi iš energijos, kuriojais gaminimui reikia daug iškesamojo kūro. Todėl e, turbūt neperlenktume lasdos, jeigu sakytume, kad didelis dėmesys turi būti skiriamas lūkesčių suvaldymui. Žinoma, mes turime suvaldyti ir visas rinkos jėgas. Visi pavieniai asmenys savo veiksmais prisidės prie permainų. Kaip e, ponas Karni sakė, FSD yra labai svarbi priemonė kaip ir taksonomija. Ir mes jau dabar, jeigu pažiūrėtumėm į stambių institucijų investicijų politiką, pamatytumėm, kad tai vyksta. Pinigai kalba patys už save. E, į iškasamą į kurą bus ir toliau investuojama, jeigu tas verslas atrodys patrauklus. Todėl ES turi daryti viską, ką gali, kad lūkesčiai pasikeistų. Turi būti investuojama į lūkesčių pakeitimą. Mano nuomonė, šiuo požiūriu labai tvirta priemonė, galinga priemonė būtų CO2 biudžetas skirtas visai ES. Bėgant laikui, dėl to biudžeto e, keisis emisijų kaina. Tai nulems emisijų kainą ir man atrodo, kad e, tam tikrą prasme tai perskels į tarptautinį lygmenį, neapsirigos tik Europą. Ačiū kolega iš Suomijos, dabar suteiksiu žodį poniai Stavro iš Kipro. Agapitai sinadelfi, Δράτω της ευκαιρίας να χαιρετήσω την πρόσφατη δημοσία... Ačiū. Man labai malonu klausytis e, minčių apie žaliai kursą, kuris yra ambicingas, jame dėmesys sutelktas į žmogų, tikiuosi, kad tai leis sklandžiai permainas įgyveninti. Sutinku, kad valstybės narės ir regionai, kuriuose uh, aplinkosauga e, vaidina labai svarbu vaidmenį, reikalauja ypatingos paramos. Aš tikiuosi, kad teisingos socialinių požiūrių fondas leis e, valstybėms narėms ir regionams e, šiek tiek atsigauti, bus suteikta finansinė parama, nes jeigu tie regionai labiausiai kenčia dėl klimato kaitos. Be to, tokiu būdu galėtume pagreitinti klimato įsipareigojimų įgyvendinimą. Klimato kaitos e, negatyvūs aspektai reikalauja, kad e, būtų prisitaikyta uh, E, prie pokyčių. Taip pat turime galvoti apie ES politikos geresnį koordinavimą. Aš kalbu apie žemės ūkį, pramonę, e, sveikato sektorių, ekonomiką, aplinkosaugą. Reikia sinergijos ir reikia kolektyvinių pastangų tarp visų e, suinteresuotų pusių, visų vyriausybių. Galiausiai aš norėčiau pabrėžti, kaip svarbu turėti iniciatyvų, investuoti uh, E, mobilizuoti investicijas. Taip pat turime kalbėti apie atsinaujinančios energijos šaltinių ir nacionalinių tikslų įgyvendinimą. Turime užtikrinti, kad elektros energija būtų sutvarkyta. Taip pat turim kalbėti apie švarų transportą, apie gamtinės dujas, taip pat apie energetiką, transportą. turi būti e, labiau skatinami atsinaujantis energijos šaltiniai. Visa tai leis e, išspręsti klimato kaitos negatyviuosius aspektus. Ačiū pirmininkė. Perinu prie Lenkijos, ponas Trošetski. Szanowni Państwo, prezydium. Panie ir ponai, ponė pirmininkė gerbiami konferencijos dalyviai. Žalesis kursas atsveria labai gražių perspektyvų ir Lenkija darys viską, ką gali, kad tie tikslai būtų įgyvendinti. Diskusijoje mes sutelkėme dėmesį į klimato politiką, tai yra labai svarbu, nes vyksta klimato atšilimas, tačiau anglies vaidmuo šiuo požiūriu yra menkas. Dabar dujos sudaro tik 15-18 procentų emisijų, tai yra mažiau negu anglies pramonėje. Vadinasi, e, Lenkija turės susitaikyti su tikslais, kurie viršyje realias mūsų galimybės. Šiuo metu mes turim gražinti labai daug skolų ir dėl istorinių priežasčių, kadangi Lenkija buvo Sovietų sąjungos 50 metų okupuota, mes 50 metų vėluojame. Vadinasi, mes turėsime labai daug ką padaryti, reikės labai daug e, e, stengtis, kad pasivytume, nes restruktūrizacija yra labai plati ir mes turėsime keisti iš esmės produkcijos e, gamybos sistemą. 7,5 milijardai eurų prisitaikymo fonde yra tik tai lašas jūroje Mes esame žaliojo kurso draugai, tačiau dėl mūsų pačių socialinių aplinkybių mes e, galime įsipareigoti įgyvendinti tuos tiklus tik tai 21 amžiaus antram pusmetį. Ponios ir ponai. P, e, taip, pusšimtį atsiprašau, ponios ir ponai, mes e, Mums reikia pinigų toms zonoms restruktūrizuoti ir mes turim kalbėti apie naujų anglės kasyklų uh, uždarimą. Vienoje uh, kasykloje gali dirbti iki 8 tūkstančių žmonių. Uh, įsivaizduokite, koks nedarbas būtų sukurtas. Taigi tuo požiūriu mums uh, permainos uh, per daug brangiai kainuoja. Tačiau supraskime, kad uh, reikia viską ir supraskime, kad viską reikia suderinti su pasvienių valstybių narių galimybėmis. 500 milijonų eurų reikia vienos kasyklos restruktūrizacijai mums. Mūsų aplinkybėmis Lenkijoje, e, jeigu pasirinktume tokį kelią, susidurtume su nepaprastai daug sugumų. Darome viską, ką galime, tačiau e, praktinės galimybės labai apsunkina e, mūsų valstybės gyvenimą. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis panui Tušek iš Kroatijos. Ačiū pirmininkė. Klimato kaitos pasiekmes gali būti juntamos visame pasaulyje dabar. Tas pasaulinis iššūkis yra dabar pripažintas aukščiausių politinių lygių. Kroatija džiaugiasi Europos žaliuojų kursu, kuris apima visus ekonominis sektorius. Tai turėtų būti laikoma ne tik tai e, klimato neutralumo planu, bet tai taip pat ir ekonominės transformacijos galimybė. E, dabar turime naujų galimybių investuoti į ekonomiką, žaliasias technologijas, e, prisitaikyti prie žalesnio žalesnės ES rinkos. Visi e, subjektai turi numatyti žaliasias priemonės, e, žaliuosius aspektus, pavyzdžiui, ir e, viešųjų pirkimų srityje, ir taip užtikrinti tvarę gamybą bei užimtumą. Pagrindinis iššūkis mums būtų užtikrinti pakankamus energijos išteklius. Kroatija yra pakankamai nedidelė valstybė, kuri dėl e, geografinių sąlygų gali puikiai pasinaudoti, pavyzdžiui, saulės energiją. Kiekviena e, valstybė narė gali geriausiai panaudoti savo turimus išteklius, tačiau ko gero ne visos valstybės turi tas pačias sąlygas kovoti su klimato kaita. Pavyzdžiui, kai kurios netgi priklauso nuo iškastinio kūro. Būtent todėl žaliasis kursas turi būti teisingai visiems pritaikytas. E, pirmininkavimo metu Kroatija ypatinga dėmesį skirs regioniniams skirtumams. Na ir galiausiai ES per ateinančius dešimt metų mažiausiai trilijoną eurų mobilizuo žaliajam kursui. 21-27 e, metų DFP čia e, labai svarbu vaidmenį turės. Tačiau noriu pabrėžti, pabrėžti, kad nepaisant globalių iššūkių turime elgtis vadovaudamėsi kompromisu ir jokių būdų e, dėl to neturi nukentėti sanglaudos politika. Na, o dabar žodis mūsų prelegentams. E, Markas Karni galbūt galėtų pasakyti dėl biudžeto, ar jo pakanka. Tai kolega, e, pavyzdžiui, kalbėjo apie 7,5 milijardų biudžetą. Gal galėtumėte į tai sureaguoti? taip tiesiai kontroversiškus klausimus. E, keletą dalykų paminėsiu. Pirmiausia, ponas Kempan ir Rumunijos parlamentaras kalbėjo. Kaip galima įjungti vėluojančias valstybės į COP25 procesą? trečiojo tikslo e, emisijos e, turi įtraukti kitus regionus, e, kitas įmonės ir tai aišku labai teigiamas aspektas. Taip pat kitas dalykas COP proceso šeštą straipsnį reikia panaudoti, tai reiškia, kad reikalingos tarp valstybinės korekcijos. Taip e, visiems iš to bus naudinga. Na ir aišku, tas apmokestinimas tarp valstybinis irgi gali būti probleminis. Tačiau prieš tai galima dar kitų teigiamų dalykų padaryti. Na ir dar jūs kalbėjote apie, biudžet, apie biudžetą, neribotos biudžeto išteklius. Na, galbūt ne man apie tai dėlėtų kalbėti. Uh, ponios Navaro EIB darbas turėtų būti čia labai svarbus. Tai yra, ko gero, vienas iš e, svarbiausių e, viešųjų lėšų panaudojimo galimybių. Taip pat e, garantijų komponentas žaliajame kurse labai svarbus. Štai pavyzdžiui, Suomijos e, delegatui visiškai pritarčiau dėl lūkesčių, dėl to, kad lūkesčiai turi sukurti teigiamą dinamiką. Europos Sąjunga privačias rinkas teigiamą linkme orientuoja ir jie ko gero bandys prisitaikyti e, prie jūsų sprendimų. Aš to nenuvertinčiau. Na ir galiausiai kai kurie kalbėtojai, kaip kad ir jūs pati tai padarėte, pabrėžė teisingo pereimo mechanizmų svarbą. Tikslų e, sudarimas e, didžiosioms įmonėms e, galėtų galbūt labiau prisitaikyti, padėti prisitaikyti prie trečiojo tikslo Ir štai tie mechanizmai e, viešuoju tarp valstybinių lygių gali būti kuriami e, konsultuojantys su privačiu sektoriumi. E, čia visiškai pritarčiau Žaider. Be socialinio teisingumo tai ko gero pakenks Europai pasauliniu lygiu. Dėkoju. Mes Aš norėčiau jūsų paklausti, jūs kalbėjote apie tai, kas laimės, kas pralaimės iš tos pertvarkos ir ką jūs pasakytumėt apie darbuotojus, nes da, da, šiandien dar daugam atrodo, kad žalėsis kursas nebus naudingas uh, tiems, kas uh, šiuo metu da, dirba. Dėkoju. Aš jau minėjau, kad uh, Iš tikrųjų, šiuo metu kalbama apie tai, kaip tai paveiks užimtumą. Ir Aš negaliu atstovauti nei darbuotojų, nei darbdavių organizacijoms. Galiu tik pasakyti, kad labai greitai ir gan aiškiai susiformavo globalus e, konsensusas dėl to, kokių veiksmų reikia imtis. Suprantama, kad reikia užimtumo e, tikslus derinti su aplinkosaugos tikslais. Mes visi suprantame, kad tai bus nepaprastai sudėtinga Ir ta Ir to reikia suprasti, kad nustatyti tikslai yra nepaprastai plačių užmojų ir labai dideli. Aš minėjau jau patikimumą ir tai buvo, tą minėjau ir kiti. Ir tas patikimumas susidaro iš deramo finansavimo Ir akivaizdu, kad tiek privatus, tiek viešieji investuotojai turėtų dalyvauti šiame procese. Be to mums reikia, kad būtų patikrinta, ar taikomos priemonės yra teisingos. Ir, e, toks e, visų priemonių testavimas turi būti atliktas sąžiningai. Akivaizdu, kad e, pertvarka nebus naudinga visiems, bet, bet tie, kas pralaimės, pralaimės ne dėl savo trūkumų, bet dėl to, kad jei tokių bus, bet dėl to, kad mes neteisingai parinksime politikos priemonės. Be to yra dar vienas svarbus dalykas. Mes turime pertvarkyti savo pramonės politiką, savo pramonės įmonės ir padėti darbo rinkai prisitaikyti. Ir todėl aš manau, kad čia socialinis dialogas uh, visų darbo rinkos subjektų dalyvavimas šiame dialoge turėtų susilaukti ypatingo dėmesio. Nesvarbu, ar kalbėtume apie anglės, nuo anglės priklausomus regionus, ar apie kitus, ta, kitas problemas patirinčius regionus, turime užtikrinti, kad visi ekonomikos subjektai dalyvautų diskusijose dėl pertvarkos. Ir paskutinis dalykas, kaip ir sakė kolega iš Suomijos, labai svarbu kalbėti apie tai, kaip reaguosime į lūkesčius. Lūkesčius tiek e, tarp investuotojų, jie turi žinoti, kad jie juda teisinga linkme, bet nepamirškime ir piliečių, kurie baiminasi, kad jiems pertvarka gali būti naudinga lūkesčių. Ir būtent e, čia reikia kalbėti apie politinį patikimumą. Esu šiek tiek susirūpinęs Štai dėl ko keliami visiškai pateisinamai klausimai, kaip mūsų žalieji tikslai dėrė su kitais tikslais, e, su kitomis priemonėmis, su stabilumo augimo pakto nuostatomis, su kitais fondais. Ir aš manau, kad e, iš tikrųjų iškils problemų, jei žalesis kursas bus suvokiamas kaip kitų priemonių ir politikos sričių konkurentas. Ir būtent todėl žaliasis kursas turi būti suvokiamas kaip ES augimo strategija. Dėkuoju, ponė Navaro. Gal jūs galėtumėt pasakyti kažką apie finansavimą ir Europos investicijų banką šiame procese? Taip, Europos investicijų bankas, kaip jau buvo minėta, yra veiksminga priemonė šioms investicijoms e, paskatinti. Mes esame ES valstybių narių bankas, e, jie e, teikia mums kapitalą ir panaudotume tą kapitalą mes skolinamės e, kapitalo rinkose ir po to galime e, steigti paskolas e, toms investicijoms, kurios yra reikalingos siekiant užtikrinti augimą ir klėstėjimą Europoje vykdyti. Ir aš manau, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti prisitaikymui ir reikia paremti teisingos pertvarkos procesus, tai yra nepaprastai svarbu, bet galiausiai reikia suvokti, kad kalba eina apie modernizaciją. Ir jei mes norime įgyvendinti šią pertvarką, turime suprasti, kad uh, tie, ką ta pertvarka palies tiesiogiai, gali jaustis ne itin gerai, ne visuomet teigiamai gali reaguoti. Ir todėl mes turime tinkamai valdyti pertvarką, visus pertvarkos procesus. Taip, kad visi, visi regionai, visos valstybės narės, visi žmonės galėtų pasinaudoti pertvarkos privalumais. Ir e, Europa turėtų taip pat e, bendradarbiauti su kitomis šalimis. Ir mes matome, kad pasaulyje mūsų požiūrį remia daug kas. Ir gal yra tokių regionų ar šalių, kuriuose neįtin garsiai kalbama apie aplinką, tačiau net ir tose šalise vis tiek yra ir žmonių, ir organizacijų, kurie yra susirūpinę dėl klimato kaitos. Europoje mes turime socialinį matmenį, bet nepamirškime, kad tas matmo neapsiriboja vien Europa. Ir toliau Europa turėtų remti kitus regionus. Mes esame didžiausi donorai, pagalbos teikėjai pasaulyje. Ir nepamirškime, kad turime ir toliau remti besivystančias šalis tam, kad ir jos galėtų da, keisti savo da, vystimosi modelį, atsižvelgdami į klimato, kaitos pokyč, klimato kaitą ir aplinkosaugos tvarumą. Dėkuoju, dabar aš norėčiau perduoti žodį kro, savo kolegai Kroatijos parlamento Europos reikalų komiteto pirmininkui ponui Domago Ivan Miloševič. Dėkuoju, dabar žodį sutikimės kolegai iš Kipro. Τυχής αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Dėkoju už suteiktą žodį. Kaip žinia, JAV pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo. Ir e, aš dėl to esu labai susirūpinęs. Apie tai ir pakalbėsiu. Europos e, įmonėms tenka šiandien konkuruoti sudėtingomis sąlygomis. Jų gamybos sąnaudos e, ir e, didėja dėl aplinkosaugos reikalavimų, o konkuruoja tos įmonės su tomis įmonėmis, e, kurios neprivalo laikytis visų šių papildomų reikalavimų. Todėl aš manau, kad mums reikia išmanių investicijų, tokių investicijų, kurios uh, padėtų mūsų įmonėms išgyventi ir klėstėti. Tai bus naudinga ir įmonėms, ir piliečiams. Nes ES galioja iš tikrųjų labai aukšti aplinkosaugos standartai. Ir turime daryti viską, kad e, tai, tie standartai nepakenktų mūsų įmonių, mūsų verslo gyvybingumui ir, ne, ir nesutrukdytų e, mūsų įmonėms konkuruoti su kitomis pasaulio e, šalių įmonėmis. Mes turime žalėje kursą ir aš manau, kad kiekviena šalis turi turėti teisę vertinti, kas jos manimų e, yra tinkamos priemonės, kas ne ir kokios priemonės gali pridaryti žalos. Ir kartu turėsime užtikrinti, kad visos valstybės narės e, galėtų prisidėti prie nustatytų tikslų įgyvendinimo. Tad Europos žalėsis kursas e, reikalauja labai didelės e, pertvarkos ir reikia keisti žmonių mąstyseną. Todėl turime juos įtikinti, kad ta pertvarka yra jiems reikalinga. O tam, kad tai galėtume padaryti, turime pa, įtikinti mūsų piliečius ir verslininkus, kad e, dėl žaliojo kurso nepablogės jų konkurencingumas. Dėkuoju toliau Luksemburgo atstovas ponas Markas. Bonjour, merci. Euh, Labą dieną. Dėkoju kalbėtojams už tokius voluntaristinius pasisakymus. Jų diagnozė visų yra panašitų pasisakymų, tačiau dabar uh, UNEP Finance, e, su UNEP Finance atstovais kalbėjau, e, finansinių institucijų atstovais, e, jungtinių tautų atstovais. Ir manau, kad čia požiūriai išsiskiria. Grįžęs namo į Luksemburgą, taip pat kalbėjausi su žmonėmis ir matau, kad čia ne visi uh, E, mano, kad reikia skubiai veikti. Žmonės e, norėtų dirbti ir gyventi taip kaip anksčiau. E, gebėjimų yra, tačiau žmonės yra įpratę prie patogaus gyvenimo ir nėra linkę nieko keisti. Tas TCFD, apie kurį jūs kalbėjote, niekieno nežinomas yra. Ir aš dėja bijau, kad čia ne tik žmonės priešinsis tom iniciatyvams, bet ir administracijos institucijos dėl to, kad jiems trūksta gebėjimų ir įžvalgų. Taigi, ponė Karni, galbūt galėtumėte mane patikinti tarp jūsų institucijos bankininkų irgi yra skeptiškai žiūrinčių į, klimato, į kovą su klimato kaita. Tai kaip dabar jūs norite, kad nacionalinių administracijų e, atstovai e, būtų vieningi šiuo klausimu ir įgyvendintų iš viršaus į apačią tam tikras iniciatyvas? Taip, visuomenėje žmonės to pageidauja, tačiau tikriausiai daugumos nėra susidariusios. Taigi, Galbūt galėtumėte mane patikinti, kad e, kovotojų e, su klimato kaita yra daugiau negu kad tam besipriešinančių. Ačiū. Dabar žodis ponui Mikelev iš Maltos. Ačiū, ponė pirmininkė. Nuo rydienos taryboje bus pradėta planuoti, kaip e, per artimiausius septynerius metus panaudosime fondus. Kokie bus prioritetai? Ar mes e, galėsime sukurti aiškių, naudingų valstybėms narėms e, paketų. Žiūrėsim, ar paskirsimas bus egoistiškas, ar Europos politika bus e, iškelta į prioritetų centrą. Taip, aš suprantu, kad turime kalbėti apie klimato kaitą, bet turime pasirūpinti, kad niekas nebūtų pamirštas Užsitikrinkime, kad pokyčiai būtų taip pat ir socialiniai bei ekonominiai. Noriu pasakyti, kad įvairovė mums turi būti naudinga tam, kad galėtume suprasti ir gyvendinti lankščius mechanizmus e, savo tikslams įgyvendinti. Nereikia prikurti sistemų, kurios nėra naudingos. Kaip parlamento pirmininkas Sasolis sakė, yra daug valstybių narių, kurios tik pačios apie save galvoja, apie Europą visiškai nemasto. Ir labai malonu girdėti Junktinio Amerikos valstybių ekspertus kurie į mus kreipiasi. Tačiau ar nežiūrime per daug toli? Pažiūrėkime patys į savo kaimynus. E, nepamirškime, kad mažesnės valstybės narės pajaus kitokį poveikį. Pavyzdžiui, Malta yra labai lengvai pažeidžiama Ir Europos žemėlapis gerokai dar keisis dėl klimato kaitos. Visi suprantame, kad ekstremalios klimato sąlygos tik padidins problemas mūsų valstybei kaip ir kai kurioms kitoms valstybėms, nes yra nemažai valstybių narių, kurių masto ekonomika yra labai ribota. Nepamirškime, kad ir alternatyvūs energijos šaltiniai e, gali sustabdyti kai kurias valstybės narės, jos tiesiog pradės atsilikinėti. Taigi reikia tvirtų lyderių ir atkreipkime dėmesį kiekvienos valstybės specifiką. Mūsų visų padėtis skiriasi. Pradėkime nuo nacionalinių valstybių, nacionalinių parlamentų, bet suvokime, kad Europa yra vienas žemynas. Ir e, turbūt reikės atsižvelgti į kiekvienos valstybės specifiką. Visi suprantam, kad žaliasis kursas yra svarbus, tačiau reikia e, pažangos, kuri būtų teisinga socialiniu požiūriu. Esame įsitikinę, kad dabar mums iškylantis iššūkiai privers pakeisti gyvenimo būdą. Nekeiskim tik tai klimatos, pakeiskim savo mentalitetą. Ačiū, kalbėjau šiek tiek ilgiau negu numatyta, bet vis tik leidau jums kalbėti. Toliau, ponė Kretų iš Rumunijos. Uh, labai ačiū pirmininkė. Aš pakartosiu kai kurias e, iš idėjų. Mūsų tikslai labai ambicingi ir išmintingi, bet venkime klaidų juos įgyvendinant. Žalesis kursas nėra kažkokia viešųjų ryšių kompanija, reklamos kompanija, kuri reglamuotų ekologišką verslą, kuris galėtų konkuruoti su senuoju taršiu verslu. Supraskime, kad mūsų visuomenė, administracija turės iš esmės keistis, todėl e, žaliojo kurso apriboti tik gražiais ketinimais negalime. Mano pasaulio dalyje, mano Europos dalyje žmonės dar puikiai prisimena, kaip skaudžiai kainavo pereimas nuo socialistinės ekonomikos prie rinkos ekonomikos. Labai daug bedarbių atsirado, tūkstančiai įmonių turėjo būti uždaryta. Mano valstybė Rumunija Nuo 4 iki 5 milijonų žmonių emigravo į užsienį būtent dėl tos priežasties. Vakarų Europoje darbuotojai irgi nebuvo visiškai apsaugoti nuo neolibero globalizacijos ir pramonės perkelimo į e, pigesnės valstybės, kur atlyginimai mažesni. Brexitgi dėl to atsirado. Geltonųjų lėmenių judėjimas iš to atsirado. Apskritai, neligybės ir socialinių skirtumų didėjimas e, yra labai glaudžiai susijęs su tomis reformomis, kurios reikalauja daug pinigų. Visos reformos žmonės pavers tik tai dar labiau pažeidžiamais. Ir supraskime, kad ne visuomet bus gyvendintos sąlygos socialinių požiūrių teisingiams pokyčiams. E, mes, e, rumunai, vieną procentą bendrų nacionalinių pajamų ES sudarome. Mes privalome kalbėtis ne tik su vyriausybė, mes privalome kalbėti su e, Rumunijos bankininkystės sektoriumi. Kalbame apie biudžeto taupimo būtinybę iki šiol ir tuo pat metu mes kalbame apie ekologišką biudžetą, bet mes kartu to padaryti vieni patys jokių būdų negalėsime turėsime iš Europos e, taip pat galvoti apie kitas pasaulio dalis. Būtų gerai, kad kitos pasaulio dalis prisidėtų. Mes galime būti, kad ir geriausi lyderiai, bet nieko nepasieksime, jeigu kitais priešinga kryptimi. Toliau, iš Bosnijos Hercegovinos ponė Krištų. Hvala lijepa, uvaženi predsjednici parlamenta. Ačiū. Ponios ir ponai. siunčiu Jums linkėjimus iš Bosnijos ir Hercegovinos parlamento. Mes, mano valstybė, e, matėme daug e, ekstremalių klimato sąlygų. Ta pati matome ir kitose pasaulio dalise. Tai, kas vyksta su klimatu, iš esmės pakeis negryžtamai mūsų pasaulį, pakeis mūsų ekosistemas, pakeis gyvenamąsias zonas Pasirengimas klimato kaitai neišvengiamai e, yra susijęs su ekonomikos pokyčiais. Potviniai, gaisrai e, kenkia ekonomikos raidai. 2017 e, gegužės mėnesį Bosnija ir Hercegovina buvo užtvindyta. Mūsų ištiko milžiniškas potvinis ir patys supratome, ką, kokią įtaką tai daro ekonomikai, turizmui ir panašiai, keliaunių galimybėms. Todėl labai svarbu yra tai, kad Bosnija ir Hercegovina ratifikavo Paryžiaus sutartį dėl klimato kaitos, kuriame yra numatyti toli siekiantys tikslai ir priemonės klimato atšilimui pažaboti. Na, o kalbant apie teisės aktų rengėjo perspektyvą, suprantame, kad būtina uh, kurti geresnę teisę kūrinę bazę ir aktyviau tą turime daryti, kad mūsų gamta ir aplinka būtų geriau apsaugoti. Ekonominės, biudžetinės, socialinės politikos požiūrių, mano nuomonė, reikėtų daugiau investuoti per kitą biudžetinį laikotarpį į pramonės inovacijas. Turime galvoti apie švarias technologijas, apie atsinaujinančius energijos šaltinius, apie miškų sodinimą ir išlaikymą turime pasirenkti kovai su miškų gaisrais. Tai yra investicija į ateitį. Klimato kaitos pavienės valstybės neįveiks. Todėl mes visi kartu turime įgyvendinti bendruosius tikslus, kad e, sumažintume klimato kaitą. Nesupraskime, kad klimato kaita jokių sienų nepripažįsta. Ačiū. Dabar Estija. Ponas Sut, žodis jums. Jis. And, uh, enjoy, Ačiū. Aš džiaugiuosi, kad diskusija tokia gyvybinga ir daug skirtingų nuomonių girdim, bet man atrodo, kad klausimas yra, ar ne ar reikia pokyčių, bet kaip tos pokyčius suvaldyti ir ką mes visi kartu galim padaryti ir ką pavienės valstybės gali nuveikti. Estijai tų permainų suvaldymas yra labai rimtas uždavinys, rimtas iššūkis, aišku, tam reikia pinigų, bet kaip jau daug kas sakė, EIB e e, teisingų permainų fondas e, suteikia pakankamai pinigų. Palūkanų normos ten yra na, nedidelės, bet to privatų sektorių reikia skatinti, atsižvelgti į vartotojų poreikius ir siekti tų permainų. Bet lygiai taip pat mes turim pasakyti, kad tai atveria daug galimybių kurti naujoves, kurti naujus darbo metodus. Europoje kalbam apie pereimą prie neutralumo anglės dvideginio požiūrių. Ir tai mums didelis pranašumas mums pasaulinėje arenoje. Ne tik apie e, naujų e, technologijų pritaikymą turim kalbėti, mes turim kalbėti apie naujų technologijų kūrimą ir jų įdėgymą mūsų ekonomikoje. Tai būtų svarbiausias, geriausias būdas eiti į priekį. Kuo daugiau mes galvojame apie e, perėjimų prisitaikymą prie klimato kaitos novatoriškumą, tuo labiau mes Europoje būsime pasirengę e, pasauliniai konkurencijai. Europa e, įsikūrė kaip anglės ir plieno bendruomenė. Man atrodo, kad dabar atėjo laikas sukurti naujų technologijų ir žinių Europos Sąjungą. Ačiū toliau, ponė Sikut, irgi iš Estijos. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Dabar kalbama apie Europos lyderystę, perinant prie klimato neutralumo. Kolega sako, kad tai mums yra puikia galimybė. Taip, aš su tuo sutikčiau. Juo labiau, kad turime priemonių palaikyti e, mokslinius tyrimus, e, pramonę. Mes turime dabar galimybę pereiti prie žaliųjų sprendimų. Taip pat Europos sąjunga įsipareigojo e, sumažinti naštą tiems, kuri, kuriems į didžiausia bus. E, štai pavyzdžiui, kainų, regioninių skirtumų, darbuotojų kvalifikacijos rytyje. Tačiau turime suprasti, kad Ursula von der Leyen, Europos parlamentas, ir Europos investicijų bankas negali vieni patys e, klimato neutralumo pasiekti. Kiekvienas pilietis, kiekvienas europietis savo kasdienėme gyvenime turi siekti šio tikslo. Klimato neutralumas negali būti abstraktus ar kažkoks tolimas, e, svetimas e, tikslas. Tai turi būti suprantamas ir kiekvieną dieną panaudojamas dalykas e, kiekvienam iš mūsų. Kaip kad kolega iš Suomijos kalbėjo apie rinkų lūkesčius. Tai e, žaliosios investicijos, pasakysiu, bus labai ilgalaikės, per ilgą laiką atsipirks. Taip pat kolega kalbėjo apie piliečių lūkesčių patenkinimą. Tam, kad e, pasikeistų mūsų e, piliečių gyvenimas bei pilietinis legitimumas, kad atsirastų, žmonės turi suprasti ir pritarti tiems reikalingams pokyčiams. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turi e, savo vaidmenį atlikti komunikacijos rytyje. Piliečiai turi suprasti poreikių būtinybę. Reikia Tik tai taip mes galime piliečių lūkesčius e, atitikti ir tik tai taip mes galime pasiekti tų labai ambicingų ES nustatytų tikslų. Kolegė iš Italijos dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Akivaizdu, taip, kad reikia keisti vystimosi modelį, bet e, turime, tai, tai vis dėlto turi išlikti vystimosi modelį, e, modelis. Taip išgyvename sudėtingą e, sudėtingus laikus ir žinome, kad ir Kinijoje prasideda krize. Šiuo metu atrodytų viskas yra gerai, bet nepamirškime, kad gali netrukus susidaryti finansinis burbulas. Uh, Taigi gerai, kad žengėme į priekį, tačiau vis dėlto turėtume neprarasti budrumo, nepamiršti apie konkurencingumą, apie realias investicijas ir apie būtinybę apsaugoti mūsų įmonės. Negalime da, bausti jų. Aš turiu du klausimus. Pirmiausia. Kaip Jums atrodo, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti metano dujos šioje pertvarkoje? Ir nes metanas gali padėti mums, da, gali būti naudojamas kaip sunkvežimių kūras, pavyzdžiui, bent jau kaip, be, bent jau perinamuoju laikotarpiu. Ir mes Italijoje ir kitur turime miestų, kurie e, nusprendžia, pavyzdžiui, neįleisti į miesto centrą įvažiuoti dizelinius variklius turintiems automobiliams, net ir tiems, kurie turi pažangiausius dizelinius variklius. Ir antras klausimas yra susijęs su žemės ūkiu. E, bet kokia pertvarka turėtų būti jiems naudinga. Tie žmonės, kurie rūpinasi mūsų dirbožėmi, mūsų miškais, mūsų jūromis, yra nepaprastai svarbus e, ir ne, mes negalime jų pamiršti, nes e, ta, jei jais nesirūpinsime, automatiškai nesirūpinsime ir mūsų aplinką. Dėkoju visiems pasisakiusiems ir dėkoju už e, galimybę padiskutuoti šiais svarbiais klausimais. Atsiprašau, dar porą kolegų norėjo pasisakyti iš Norvegijos, pane Argištain. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, ačiū už tai, kad pakvietėte Norvegijos parlamentą į šią parlamentinę savaitę. Mes su didžiuliu susidomėjimu sekame darbą su žaliuoju kursu, jis yra labai ambicingas. Čia taip pat yra daug pasiūlymų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai svarbus ir Norvegijai. Norvegija jau dabar yra mažai tarši ekonomika, nepaisant to, kad po Paryžiaus konferencijos 52-55 procentais dar sumažinsime iki 30 metų savo CO2 išmetimą. Šiais metais vyriausybė dar pristatys parlamentui savo planą, kaip to tikslo pasiekti. Nacionaliniai tikslai irgi yra susiję su žaliuoju kursu ir šiais metais tai bus pagrindinis klausimas mūsų parlamente. E, reikalingi teisingi pokyčiai, negalima palikti nieko nuo šalyje, o mūsų ambicija yra sumažinti emisijas, bet ne ekonominį augimą ar e, klėstėjimą piliečiams. Ačiū, na ir galiausiai ponas Varijų iš Vengrijos. Dėkoju. Mm. Mm, Labadiena visiems, aš esu iš Vengrijos e, biudžeto komiteto parlamente. Tačiau e, šiandien apie ekonominius dalykus nekalbėsiu, pateiksiu konkretų pavyzdį. Be jokios abejonės mes džiaugiamės susitarimu, juo labiau jeigu tas susitarimas 50 žalios atspalvių numato. Na, aš galbūt dabar e, nekritikuosiu žaliojo kurso, taip mums reikalingas naujas ekonominis modelis, tačiau reikėtų dabar užduoti klausimą, ar užimtumą skatiname, ar planetą saugojame. Štai pavyzdžiui, Australijoje investuotojas iš Indijos atidaro anglės kasyb, kasyklą ir šioje iniciatyvoje dalyvauja Siemens. Australijoje organizuojami protestai prieš tokią investiciją, tačiau čia iš karto kyla klausimas, ar renkamės planetą, ar darbo vietas. Ką tokioje situacijoje daryti? Ar pasirinkti darbo vietas, ar gelbėti planetą? Dėkuoju uždėmesi. Ačiū. Na ir Aš pats dar trumpai pasisakysiu diskusijos pabaigai šiuo klausimu. Mes e, visi puikiai suprantame, kokią planetą turime palikti savo vaikams, juo labiau, kai e, klimatas kinta klimato kaita e, paskatins ir migraciją tarp kontinentų. Taip pat tai pakeis, o gal net jau ir keičia politinį ir ekonominį peizažą pasaulyje ir mūsų ES. Dabar mes ES turime unikalią galimybę ir atsakomybę tapti globaliais lyderiais kovoje su klimato kaita. Lygiai taip pat galime tapti lyderiais išmaniųjų sprendimų bei technologijų srityje tam, kad to pasiektume. Šiandien Kodėl dabar partijoms šis klausimas toks svarbus? Aš e, esu e, konservatorius ir labai susirūpinęs esu dėl to, kokią planetą ir kokią gamtą paliksime mūsų vaikams. Aš taip pat m, norėčiau, kad mano anūkai žinotų, kaip atrodo metų laikai ir ne tik tai skaitytų apie tai knygose. Tačiau dabar turime savo sąjungininkus, konkrečiai JAV, sugražinti prie dėrybų stalo. Mes turime su savo prekybos partneriais Indija, Kinija, Rusija apie tai kalbėti irgi. Ką reiškia lyderystė? Finansavimą reikia nukreipti ten, kur jo reikia. Tačiau negalime čia paukoti sąjungos konkurencingumo dėl ilgalaikių, kad ir gražių tikslų. Ir mes negalime e, leisti, kad mūsų piliečiai ir verslas už tai mokėtų aukštą kainą. Mes turime būti lyderiais, bet lygiai taip pat turime sukurti globalų alijansą ir partnerius turėti, turime e, protingai veikti. Taigi, dirbkime kartu su klimato kaitos darbo tvarkė tiek Europos parlamente, tiek nacionaliniuose parlamentuose. Ir dabar panaudokime visas savo politinės draugystės ir partnerystės visame pasaulyje tam tikslui. Na, o dabar e, pirmininkavimo vaidmenį sugražinsiu kolegijai Merit. Ačiū, dabar aš suteiksiu visiems mūsų kalbėtojams e, trumpai sureaguoti. Dabar svarbiausias klausimas, ar galime kovoti su klimato kaita ir tuo pat metu atitikti piliečių lūkesčius. Į šį klausimą kol kas negaliu atsakyti. Šis dar kitas svarbus klausimas, ar mūsų politinės tradicijos e, gali atitikti naujus reikalavimus, naujus laikus. Taigi mes norime, bet nežinau, ar galime kažką pakeisti. Manau, kad e, mums reikia padrasinimo čia. Ir štai Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais galbūt kartu galėtų kažką padaryti šioje srityje. Taigi dabar suteiksiu žodį poniai Navaro. Aš norėčiau sakyti klausimą apie metano dujas. Yes. pagal mūsų naują skolinimo politiką, kuri buvo patvirtinta praeitų metų lapkričio mėnesį, mes nusprendėme nebevinsunansuoti gamtinių dujų projektų nuo 2021 metų pabaigos. Ir mes nusprendėme taip pat e, nukreipti visas savo lėšas į tas investicijos, kurios yra susijusios su e, atsinaunančios energijos e, ištekliais. Mes suprantame, kad dujos gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį pereinamųjų laikotarpių, tačiau mes neturime pakankamai lėšų visiems projektams finansuoti ir todėl turime pasirinkti. Ir mes nusprendėme finansuoti tuos projektus, kurie prisidės prie dekarbonizacijos. Europos investicijų bankas e, yra bankas, kuris vadovaujasi tam tikrą politiką, bet e, nepamirškite, kad jūs e, parlamentai formuojate politiką. Mes turime be abejo mokslininkų, da, kurie mums patarė, ką reikėtų daryti, bet jei mes galvosime apie ilgalaikę perspektyvą, turėtume visi suprasti, kad šios pertvarkos reikia e, ir mūsų visuomenės, ir mūsų planetos labui. Dėkuoju, ponia Raiderį. Ačiū. Na, iš tikrųjų, ši diskusija da, labai įkvepianti buvo da, ir gan optimistiškai da, mes kalbėjome. Būtų labai gaila, jeigu mes pabaigoje dabar da, pesimistiškai pradėtume da, vertinti padėtį. Uh, Aš manau, kad Europos pasirinktas kursas yra teisingas ir jūsų nustatyti siekiai yra visiškai pateisinami ir aš manau, kad juos įmanoma įgyvendinti. Nemanau, kad dabar reikėtų įsivaizduoti, kad čia reikės dabar rinktis e, tarp augimo ir da, užimtumo e, vienoje pusėje ir planetos ap, aplinkos, aplinkos išsaugojimo iš kitos. Akivaizdu, kad tai bus e, da, ne, neregėto masto transformacija ir tai nebus lengva padaryti. Girdėjome, kolegė iš Rumunijos kalbėjo, kad na, tai sukelia tikrai de, rimtų de, problemų. Ir reikia suprasti, kad mes privalome imtis vis, visų šių veiksmų, privalome vykdyti šią pertvarką ne dėl to, kad to norime, bet dėl to, kad to reikalauja iš mūsų planeta. Ir šiuo metu išgyvename ir kitas pertvarka, per, tokias esminės transformacijas, tai yra demografinė ir skaitmeninė transformacijos. Ir šiuo metu vyksta kelios transformacijos. Ir gal atrodo, kad daug visko keičiasi šiuo metu, bet iš tikrųjų aš manau, kad ilgainiui ta, visos tos transformacijos a, bus mums visiems naudingos. Ir dar vienas dalykas buvo minėtos Junktinės Amerikos valstijos ir kitos šalis, kurios nenori žaisti pagal jūsų nustatomas taisyklės. Ir taip, tai yra problema. Ir kaip ką tik sakė ponas Miloševič, taip, turime daryti viską, kad JAF su, vis dėlto prisidėtų prie mūsų. Bet galima taip pat pagalvoti ir apie besivystantį pasaulį kuris tikisi iš Europos paramos tam, kad jie galėtų uh, įgyvendinti pertvarką, nes to, tos, toms šalims yra kur kas sunkiau dabar keistis. Sunkiau nei ES valstybėms narėms. Ir manau, kad mes apie tai labai dažnai pamirštame diskusijose. Dėkuoju, panas Karnė. Labai ačiū. Tris dalykus noriu pasakyti. Pirmiausia, noriu sakyti į klausimą apie da su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės rekomendacijomis. Mažai kas apie tai žino, bet aš galiu Jums pasakyti, kad visos viešosios, visos įmonės, kurio, kurio obligacijoms yra aplikavim biržoje, žino apie tai, kas tai yra. Daugiau nei tūkstantis yra tokių įmonių, bankams taip pat apie tai yra žinoma. Bet aiškiai noriu pasakyti, su kuo tos rekomendacijos nėra susijusios. Jos nepaveiks mažų vidutinių įmonių. Be to, tos rekomendacijos yra tokios, kad e, juose yra numatyta e, teikti paramą tam, kad galima būtų jas įgyvendinti. Ir e, Europoje jau gyve, bus pasiūlyta dat, teikti informaciją apie nefinansinį, atskleisti nefinansinio pobūdžio informaciją. Ir tai taip pat yra žingsnis teisinga linkme. Ir da, akivaizdu, kad ne tik Europa, bet ir 120 kitų da, jurisdikcijų nusprendė perėti prie neutralaus poveikio. Ir jūs taip pat minėjote ir centrinius bankus. Mūsų grupėje yra 50 centrinių bankų ir 50 tokių bankų yra visame pasaulyje. Europos centrinės bankas ir kinai taip pat dalyvauja šioje taryboje. Uh, uh, finansinės stabilumo taryboje ir Mes per finansų krizę supratome, kad buvo per ilgai dėlsama ir po to staiga visi supratome, kad turime imtis pertvarkos nedelsdami. Ir taip mes praradome nemažai finansinių e, įvairių ir ekonominių galimybių. Ir aš manau, kad dabar mes turėtume, kalbėdami apie pertvarką, turime labai realistiškai viską įvertinti, tam, kad galima būtų realiai kalbėti apie realiai pasiekiamus tikslus. Jūs minėjote, kad JAV pasitraukė iš COP proceso ir kalbėti apie konferenciją su kitomis pasaulio šalimis, bet aš manau, kad reikėtų savęs paklausti, ar iš tikrųjų JAV galės vis e, niekuomet neprisijungti prie šios pertvarkos. Ir, ir ar JAV įmonės na, nuspręs nesinaudoti atveriamomis galimybėmis ir ta sukūriama rizika. Aš manau, kad taip nebus. Pirmiausia, dėl to, kad Europa yra labai svarbi JAV ta, ta, globalių įmonių ta, rinka. Ir be to, aš manau, kad pertvarka suteiks konkurencinį pranašumą Europai, nes Europa nuspręs, kokie pramonės sektoriai bus skatinami. Ir e, kolega Štalius kalbėjo apie metano dujas. Ir aš šiaip galvoju, kad Italijai būtų įdomiau plėtoti vandenilio technologijas. Uh, nes aš šiek tiek žinau apie tai, kas vyksta jūsų pramonėje ir apskritai gal da, e, Europai būtų vandenilio technologijos įdomesnės ir galbūt jūs taip pat galėtumėte ir toliau plėtoti anglės sugavimo ir laidojimo technologijas, nes šiuose srityse jūs pirmaujate pasaulyje ir JAV atsilieka visose šiuose srityse. Ir todėl aš manau, kad šios technologijos tiek būtų naudingos ES viduje, tiek padidintų jūsų eksportą. Ir dar vienas dalykas. Akivaizdu, kad augimas nėra įmanomas, jei jis nebus tvarus. Ta mes supratome po finansų krizės. Praradome visą dešimtmetį. Ir jei mes toliau dėlsime, tuomet augimo nepasieksime. Ir kaip sakė da, kolegė iš Estijos, mes ne tik turime žmonėms paaiškinti, kodėl tokia pertvarka reika, reikalinga, bet ir turime daryti viską, kad vietos lygmenių žmonės suprastų, kad jie taip pat tiesiogiai dalyvauja visame šiame procese. Ir turime pasinaudoti žmonių uh, veiksmų potencialu. Ir tai yra taip, ne, nebus lengva padaryti. Mes turime planą, tas planas turi būti realistiškas, jame turi būti numatytos labai konkrečios priemonės, kurios pasiektų žmonės ir tam, kad žmonės suprastų, kad jie taip pat prisideda prie bendrų pastangų įspręsti dabartinės problemas. Ir aš manau, kad e, mes visi suprantame, kad turime paaiškinti e, žmonėms labai aiškiai, kas vyksta. E, dėkoju, da, aš iš tikrųjų žiūrėjau da, į lankytojų galerijas ir mačiau, kad tenai sėdė da, jaunų žmonių ir jauni žmonės dažnai dalyvaujamės diskusijose. Ar kas norėtų dar pasisakyti? Uh, Jei ne, tuomet aš norėčiau pasakyti štai, ką buvo kalbama apie tai, kad mes žinome, ko mums reikia, bet kalbėti yra lengviau nei daryti. Ir aš iš airijos patirties galiu pasakyti, kad praeitėje, pažiūrėjau, airijoje mes durpes naudojome da, energijai kurti ir jokių problemų tame nematėme. O dabar mes galvojame apie tai, kaip galima būtų nutraukti. Da, da, durpių deginimą. Ir kaip ir sakė deponas Karnė, labai svarbu vietos lygmenių įtikinti žmonės, kad pertvarka yra reikalinga, nes kitaip žmonės priešinsis, jie protestuos prieš mūsų veiksmus. Ir da, aš kalbėjausi su mano bendrapirmininku e, ir mes kalbėjome apie tai, kaip, galima, kaip mes politiką galėtume prisidėti prie šios naujos dinamikos. Taip, mūsų kadencija yra gal penkeri metai, tai yra trumpas labai laikas, bet reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą ir mums reikia labai aktyvios politinės diskusijos. Ir e, turime su, kalbėti apie tai, kad e, šiandien gal yra sudėtinga, bet mes dirbame tam, kad, pasie, kad ateitis būtų geresnė. Ir aš manau, kad e, Politikams dirbti yra da, sunku, kai politinis žemėlapis yra labai ba, susiskaldęs, kai žmonės barsu, balsuoja da, ir uh, už priešingą nuomonę skelbiančias politinės jėgas. Ir taip, tai yra diskusija, kurią, uh, klausimas, kurį turėsime gal aptarti kitą dieną. Dabar noriu pakalbėti apie da, ūkininkus. Taip, jie taip pat turės prisidėti prie pertvarkos, bet aš žinau, kad ūkininkams ir taip labai sunkiai sekasi šiandien. Jiems atrodo, kad mes juos puolame, kad e, esame nusitaikę į jų gerovę ir todėl aš manau, kad mes turime da, a, sutelkti da, a, tuos, kurie dirba aplinkosaugos komitete ir tuos, kurie rūpinasi ūkininkais Žemės ūkio komitete, sutelkti jų pastangas ir kolega apie tai kalbėjo. Na, aš manau, kad ši diskusija iš tikrųjų labai e, svarbi. Aš parlamento visi pirmininkai atsakinga už dialogą su nacionaliniais parlamentais. Ir aš manau, kad mes galėtume dialogą. Da, e, um, e, palaikyti dažniau ir geriau. Ir šiandienos renginys ir suteikia mums tokią galimybę. Ir jūs dalyvaujate šiame renginyje ir mes visi kartu kalbame apie tai, kad turime bendrų politinių tikslų ir e, bendra, e, judame bendra, e, bendra kryptimi. Taip pat mes visiškai neatsiliekame nuo darbo tvarkės ir prie mūsų prisijungs e, komisijos narys, e, kurgi jis galėtų atsisėsti, šalia pono Karni gal. Taigi aš kviečiu prie mūsų prisijungti Europos komisijos e, pirmininko pavaduotoją, pono Valdė Dombrovski, kuris pristatys mums tvarios Europos investicijų planą. A, man ką tik buvo pasakyti, kad mūsų svečiai da, paliks mus, taigi siūlau jiems paploti. <laughs> so, a... Na kągi, dėkoju Jums. E, e, dėkoju už tai, kad palaukite truputėlį, ne, kol mes nusifotografavome. Na kągi, gerbiamasis komisijos nariai, e, Džiaugiuosi, kad prie mūsų prisijungėte. Mes kalbame apie tai, kaip mes galės, galime kalbėti apie klimato kaitą labai uh, fragmentuoto politinio žemėlapio aplinkybėmis. O dabar žodis Jums, prašome. Uh, Pone pirmininkė, gerbiami Europos ir nacionalinių parlamentų nariai, <clears throat> prieš mėnesį Prieš mėnesį aš atvykau į Europos parlamentą, kad pristatyčiau Europos žaliojo kurso investicinį ramstį, investicinę dalį. Džiaugiuosi, kad vėl galiu jūs kreiptis ir šį kartą tarp jūsų yra ir nacionalinių parlamentų nariai. Šiandien klimato kaita yra visų labiausiai žmonių rūpimų problemų sąrašo viršuje, kaip e, išrinkti e, parlamentarai. Jūs tarnaujate tam, kad žmonių susirūpinimą perkeltumėte į politinę darbo atvarkę. Taip pat jūs atliekate svarbu vaidmenį, kad žmonių lūkesčiai būtų įgyvendinti. Bėgant metams, klimato kaitos katastrofiškumas tampa e, akivaizdus. Ir turbūt jau čia niekas nebeklysta. Prieš mėnesį pasaulio meteorologijos organizacija patvirtino, kad 2019 metai buvo antrieji pagal karštumą rekordiniai metai. Gruodžio mėnesį mokslininkų duomenimis e, Grenlandija septynis kartus daugiau ledo prarado daugiau ledo ištirpo negu 10-metyje. -10 Ši tendencija atrodo šiais metais tęsiasi. Praėjusiu mėnesį Praėjęs mėno, e, sausio mėno buvo karščiausias. Rekordinis mėno pagal nacionalinę okeanijos ir atmosferos valdymo administraciją. Praėjusią savaitę Antarktikoje užregistruota daugiau negu 20 laipsnių Celsijaus temperatūra. Pirmą kartą istorijoje. Tokių pavyzdžių galėtume ištisą sąrašą pateikti. Taigi e, matome, kad e, problema yra ta, kurios nebegalime nebepaisyti. Ir e, būtent todėl e, artimiausiams penkeriams metams Europos komisija klimato kaitą išsikėlė kaip savo pagrindinį prioritetą. Žalėsis kursas parodo, kad mes esame pasiryžę tapti klimato neutraliu žemynu iki 2050 metų ir tai bus įrašyta pirmajame istorijoje Europos klimato įstatyme. E, tai reiškia beprecedentinį modernizavimą, transformacijas masiškai, masiniu mastu labai platus pertvarkymas pramonės rytyje bus vykdomas visose ES valstybėse. Vien Bet tai, bet tai brangiai kainuoja. Vien tam, kad 2030 metų klimato ir energetikos tikslus įgyventum, reikės papildomai 260 milijardų investicijų per metus. Kadangi mes siekiame dar labiau mažinti emisijas, reikės dar daugiau pinigų, kad žalieji pokyčiai galėtų būti finansuojami. Tačiau jeigu neveiksime, padariniai bus dar žymiai skaudesni ir brangesni. Todėl e, mes ir sukūrėme žaliu, žaliojo kurso investicijų planą, kuris yra solidus finansavimo planas, jis yra mūsų strateginė vizija e, tvarioms investicijoms per ateinantį dešimtmetį e, didinti ir valdyti ten e, tvarumas pagrindinėme, pagrindinėme dėmesio centre, be to yra suderinamas naujos politikos iniciatyvos ir egzistuojančios priemonės. Tai rodo labai aišku mąstysenos pasikeitimą. Jums remiant e, ir iš Europos, ir iš nacionalinių parlamentų susilaukiant paramos, mes galėsime duoti labai aišku signalą visuomeniai, įmonėms, investuotojams, kad reikia pradėti mąstyti žaliai, kai organizuojame investicijas. ES investicijų planas e, suteiks finansinį pagrindą ir kitas ES biudžetas bus pavyzdys. Mes skirsime be 25 procentus klimato veiksmų finansavimui. Per 10 metų ta suma sieks maždaug 500 milijardus, 503 milijardus eurų. Tai yra didesnė Europos viešųjų finansų dalis negu bet kada anksčiau kam nors yra panaudota. E, Dar papildomai 114 milijardų bus surinkta per nacionalinį bendrą finansavimą klimato ir aplinkosaugos projektams. E, mūsų investicijų programa InvestEU e, bus orientuota į e, tvarumą E, vidutiniškai e, maždaug 279 milijardai eurų privačių ir viešųjų lėšų klimato ir aplinkosaugos investicijoms bus surinkta nuo 21 iki 30 metų. Kadangi InvestEU naudoja ES biudžeto garantijas tam, kad e, sutelktų lėšas iš kitų investuotojų, tai padės viešuosius fondus geriau panaudoti. Taip, tai bus viešoji garantija, kad viešieji pinigai tarnaus visuomenės labui. Ši garantija garantija leis Europos investicijų bankų ir kitoms finansinėms institucijoms investuoti daugiau į rizikingesnius tvarius projektus. Atitinkamai tai labiau pritrauks privačių lėšų. Be to bus e, pasinaudojama inovacijos ir modernizacijos fondais pagal e, misijų priekybos schemą surinkus lėšų. Ponios ir ponai, Europa E, dabar pradeda turbūt vieną iš didžiausių e, pasikeitimų etapų šiame amžiuje. Ir jis pasiteisins tik tada, jeigu jis bus socialiai teisingas, jeigu jis visiems e, bus tinkamas. Uh, E, toks yra socialinių požiūrių teisingo e, keitimosi mechanizmo tikslas, kurį mes sukūrėme ir jis e, bus iš ilgalaikio ES biudžeto finansuojamas bent jau 100 milijardų eurų, bus suteltas dėmesys į žmonės, į regionus, jis numatys paramą ekonominiai diversifikacijai ir darbo vietų kūrimui. Visos ES valstybės galės pasinaudoti to finansavimu ir didžiausias dėmesys bus skiriamas tiems regionams, kurie labiausiai socialinių ekonominių požiūrių nukentės dėl perų permainų. E, regionai, projektai ir iniciatyvos, kurios galės gauti finansavimo iš šio fondo, e, bus pirmiausia įvertinamos tarp Europos komisijos ir atinkamos ES valstybės sustikimuose ir diskusijose. Tačiau šis teisingų permainų mechanizmas e, yra labiau orientuotas į pinigus E, atsiprašau, jis, jis nėra orientuotas vien tik į pinigus ir į kvalifikaciją ir į įgūdžius. Mes suteiksime techninę paramą valstybės narėms ir investuotojams, padėsime genčiančioms bendruomenėms ir mes tikimės, kad galėsime pasitikėti jūsų kaip parlamentarų paramą, kuriant iniciatyvas šioje srityje kuo greičiau. Kalbant apie realų finansavimą, viešieji finansai e, dar negalės padengti visų Europos žaliųjų permainų. E, taip pat reikės reikės ieškoti privataus sektoriaus, kad pasiektume klimato požiūrių neutralų žemynų tikslo. Viešieji finansai turbūt bus vis tik pagrindinis šaltinis, tačiau taip pat e, privatus sektorius turės e, ženkliai prisidėti. E, finansų sektorius turintis daugiau negu 100 trilijonų turi didelį potencialą žalioms investicijoms. Tačiau e, finansavimo institucijos, tokios kaip bankai, draudimai, pensijų fondai ir investiciniai fondai, turi turėti reikiamų priemonių, kad išsiaiškintų, kas yra iš tikrųjų žalia, ekologiška. Dabar, kai jau susitarėme dėl pagrindinių principų, sistema turi pradėti iš tikrųjų veikti. Dar prieš jai pradedant ta, e, galioti, e, ko įmonės ir rinkos naudojasi jau Europos komisijos parengtomis priemonėmis, kad įvertintų egzistuojančius projektus. Kai e, bus e, taksonomijos darbas e, baigtas, bus sukurtas pagrindas ES žaliosioms obligacijos ir ES eko ženklinimui mažmeninėms investicijams projektams. Šių metų pabaigoje aš pas pristatysiu atnaujintą e, tvarių finansų strategiją, kurioje bus e, ir peržiūrėta nefinansinios atskaitybos direktyva, ataskaitų direktyva. Tai yra svarbu, kadangi įmonės galės gauti tinkamą patikimą informaciją apie jų veiklos tvarumą. Geresnė informacija įmonėms leiks e, finansų rinkos dalyviams išsiaiškinti, E, kuri išaiškinti pilieči, savo klientams, atsiprašau, piliečiams, e, kad, kad jų investicijos yra tvarios ir kodėl jos yra e, tvarios gerbiami parlamentarai, mes suprantame, kad vienas dalykas yra surinkti pinigus klimato tikslams įgyvendinti, kas kita yra sukurti teisingą politiką ir reglamentavimo bazę. Tai yra būtina, kad mes galėtume teisingai nukreipti investuotojus. Pavyzdžiui, mes planuojame siūlyti taisyklės dėl žaliųjų viešųjų pirkimų. Iki 2021 metų norime pakeisti ES valstybės pagalbos taisyklės, kad būtų atspindėti žaliojo kurso tikslai. Viešajam sektoriui ir dirbant su ES valstybių vyriausybėmis mes stengsimės peržiūrėti ir sustandartizuoti e, žaliojo biudžeto praktiką. Šiais metais pirmą kartą ES Europos semestras integruos tvarumą į valstybių ataskaitas. Taigi aš jums pateikiau e, ataskaitą apie tai, ką mes skaitiname padaryti dėl tvaraus finansavimo. Mūsų strategija bus gilių permainų strategija ir mes stengsimės, kad galėtumėm apsaugoti aplinką, modernizuoti ES ekonomiką, pritaikyti ją tvariai ateičiai, e, didinsime investicijas e, į konkurencingiausias technologijas ir sukursime žmonėms geresnę gyvenimo kokybę. Kuo daugiau pritrauksime tvarių finansinių srautų, e, tuo daugiau ekonomikos augimo ir darbo vietų galėsime sukurti ir taip mes galėsime apsaugoti gamtą ir mūsų supantį pasaulį. Ačiū už jūsų dėmesį ir aš dėkoju iš anksto už jūsų paramą kovai su klimato kaita. Ačiū gerbiamas Dambrovski, ačiū, kad atėjote čia ir pristatėte, kas yra daroma investicijos strategijų srityje. Dabar ponas Machenbach iš Bundestago. Jis kažkur mus nori pakviesti, prašau žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, labai ačiū, kad jūs man suteikėt žodį. Kolegos, aš norėčiau pasinaudoti tą progą ir kartu su visa Vokietijos Bundestago delegacija jūs nuoširdžiai pakviesti į kitą SVKS konferenciją, kuri vyks Berlyne. Konferencija įvyks spalio 12-13 dieną šiais metais. E, Vokietijos Bundestago Reichstago, Reichstago pastate. Mes dabar jums bandome parengti įdomią programą, su aktualiausiomis temomis, įdomiais pašnekovais ir labiausiai mes tikimės, kad e, į Vokietiją atvyks komisijos pirmininkė von der Leyen. Mes e, tikimės gyvybingo, konstruktyvaus pasikeitimo nuomonėmis su jumis ir e, tikimės, kad jūs galėsime visus širdingai Berlyne pasveikinti. Taigi dar kartą kviečiu jūs visus į Berlyną. Dėkoju už kvietimą, pasižymėjo, tikiuosi kolegos savo darbo tvarkėse. Tai, taigi šiandien puikiai padirbėjome, sutaupėme laiko ir e, galime padaryti pertrauką. E, siūlyčiau dabar visiems atgal susirinkti 12.20 nuotraukai, o po to bus pietus. Tik dabar trumpa pertraukėlė iki 12.20. Dėkoju visiems už diskusiją. Pertraukėlė dabar. ladies and gentlemen please if you want to take your place for the family picture it will be nice thank you very Ponios ir, prošai, praš, ponios ir ponai, prašom uh, užimti vietas grupės nuotraukai. Gal galėtumėt visi susėsti patogiai. Ačiū. be seated, seated or, or he be seated, seated or standing up. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ponios ir pronai, prašom. Mesdames et messieurs, pour la photo de famille, nous vous demandons. Grupės nuotraukai prašytumėm visus e, susėsti pirmosios, pirmojoje eilėje ir kuo arčiau. Taip visi fotografuosimės atsistoja. Mes jums padėsim sustoti. E, tie žmonės apsirengę juodais kostiumais jums ir baltais marškiniais jums padės.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 Dear co dear colleagues, dear colleagues, perhaps the most... Kolegos, svarbiausia informacija. Pietus jau po minutės ar dviejų e, bus patiekti Menuhino erdvėje pirmajame aukšte bus pietus skanaus.